Ladies and gentlemen, let me open. Ponios ir ponai, pradėkime žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Darbo atverkės tvirtinimas. Nematau jokių pasiūlymų dėl pakeitimų, taigi darbo atverkę galima tvirtinti. Posėdžio laikas galėtų būti toks. Prašysiu jūsų pakantumo iki pirmininko skelbimo pabaigos, o po to ponas Žip perims, žip perims pirmininkavimą. Aš noriu atsiprašyti mm, Lochbiller vardu. kadangi dėl paskutinės minutės mm, pasikeitimų negalėjo būti Briuselėje šiandien. Dabar uh, Dar e, protokolo tvirtinimas rugsėjo 17-18 dienos, protokolą tvirtiname ir dabar trečias e, darbo tvarkės punktas, pakomitečio trečio vicepirmininko rinkimai. Kaip, pir, kaip nariai e, žino, ponia Agnes Liubrun neseniai atsistatydino iš vicepirmininkės pareigų. Sekretariatas buvo informuotas Europos liaudės partijos frakcijos, kad jį pas, kad, kad jis skiria pona Jean Roata į šią laisvą vietą atsiradusią poniai Lebrun atsistatydinus iš šių pareigų. Ar būtų kitų kandidatūrų siūlymų? Ne. Tuomet siūlau pona Roatą rinkti ploj, pritariant plojimais. Uh, congratulations to Mr. Roata and... Sveikinam pona Roatą ir noriu pakviesti jį atsisėsti prezidiume. Ačiū. Toliau. Pirmininko skelbimai. Gan daug jų. Visų pirma, sprendimas dėl Sakarovo premijos skirimo. Du Irano aktyvistai, Nasrin e, teisininkė Nasrin Sutudė ir e, filmų režisierius Čafar e, Panahi yra, jiem, yra šių metų Europos parlamento Sakarovo premijos už minties laisvę laureatai kadangi taip nusprendė pirmininkų sueiga spalio 26 dieną. Aš galiu tik sutikti su pirmininko Šulco pareiškimu, kai buvo paskelbti laimėtojai kad, cituoju, Sakarovo premijos skyrimas už minties laisvę Iran, iraniečiams Nasrin Sutudė ir Džafar Panahi yra žinia um, soli, dėl solidarumo ir pripažinimo um, reiškiamo moteriai ir vyrui, kurie nenusilenkė baimiai, grasinimams ir kurie nusprendė toliau uh, kovoti už savo šalies likimą, nepaisdavi savo pačių likimą. Aš labai tikiu, kad um, jie vis tik tai galės atvykti į Strasbūrą, į Europos parlamentą gruodžio mėnesį, kad galėtų patys priimti šį apdovanojimą. Tokia citata buvo dabar dėl šių iraniečių, Nasrin Sutudė ir Džafar Panahi, tokia žinia, jungtinėms tautoms kreipusis mes labai nerimaujame dėl šių dviejų 2012 m. Europos parlamento Sakarovo premijos laureatų Nasrin Sutudė ir Džafar Panahi likimo. Mes Mm, reikalavome, kad Irano valdžia paleistų juos ir kad taip pat garantuotų visas laisvės, ypač žodžio laisvę. Noriu pabrėžti, kad Nasrin Sutudė sveikatos būklė yra labai sudėtinga, kadangi e, spalio 17 dieną jį pradėjo bado streiką. Taip pat reikia pažymyti tai, kad Europos parlamento delegacija į Iraną turėjo būti atšaukta nes Europos parlamento nariai pareikalavo teisės aplankyti Sakarovo premijos laureatus ir e, pareikalavo leidimo jiems atvykti į e, Strasbūrą atsiimti e, premiją, tačiau į tos prašymus nebuvo atsižvelgta. Dabar toliau dėl Ruandos. Ruand... Viktuaringa Byri. Uh, buvo nuteista aštuoniems metams laisvės atėmimo dėl su terorizmu susijusių kaltinimų tokiame teisme, kurio, kuris visiškai netiko tarptautinių um, standartų. Taigi mes reikalavome Ruandos atitinkamos valdžios pasirūpinti, kad būtų visa tinkama apeliacijos procedūra užtikrinta šiai um, vienai iš kandidačių į Europos parlamento Sakaro premiją šiais metais. Dabar dėl Strasbūro e, sesijos e, skubos tvarkas varstomų klausimų pas, paskutinė, e, per paskutinę Strasbūro sesiją spalio 22-23 ir 25-26 dienomis mes patvirtinome tokius klausimus dėl skubos tvarkos taikos procedūros dėl žmogaus teisų Jungtinių Arabų Emiratų, Jungtinis Arabų Emiratuose. Toliau um, Europos parlamento nariai kreipėsi į Jungtinių Arabų Emiratų valdžią, kad būtų sustabdytas žmogaus teisų aktyvistų persekiojimas, kad bū, taip pat ir pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimas, kad būtų besalgiškai paleisti 64 politiniai kaliniai, taip pat, kad būtų atliktas nešališkas tyrimas dėl tų grasinimų, viešų grasinimų, kurie buvo padaryti prieš e, blogo rašytojo ir žmogaus teisų gynėją Ahmed Mansur ir visus kitus, yra, kurie yra susijęs su šiuo atveju. Toliau, dėl krikščionių e, diskriminavimo Pakistane ir ypač Malala Josafra e, atveju atsižvelgianti tai, kad mm, smurt, kraštutinis ekstremizmas prieš moteris ir mergaitės toliau stiprėja ir kad yra tokie grasinimai iš Talibano. Europos parlamentas griežtai smerkia už išpolį prieš Malalą Jusafsai um, uh, kuri kovojo už mergaičių teisės įgyti išsilavinimą ir kuri tapo pavyzdžių daugeliu merginų ir mergaičių. Toliau situacija Kambodžiai. Rezoliucija smerkiamas opozicijos e, lyderių ir žmogaus teisų gynėjų nuteisimas ir reikalavimą, kad jie būtų nedelsiant besąlygiškai paleisti. Taip pat kalbama apie rimtas problemas dėl e, žemės e, nusavinimo ir atidav... pramonės tikslams ir reikalauja, kad būtų pritaikytas moratoriumas priverstiniams gyventojų iškelinimams. Toliau Strasbūrė taip pat diskutavome ir balsavome dėl rinkimų Baltarus, Baltarusijoje. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl rinkimų Baltarusijoje, kur e, labai apgailę stauja, jog vėlgi parlamentiniai rinkimai Baltarusijoje buvo surenkti taip, kaip, kad visiškai buvo nesilaikoma SBO įsipareigojimų. Taigi parlamentas, kuris išrinktas Baltarusijoje, yra toli gražu nuo, bet tikrai neprilyksta jokiems demokratinio legitimumo standartams. Taip pat reikia paminėti Mikolas Statkevič ir Ir Lesbelicki, mm, tai yra Baltarusių politinių, šių Baltarusių politinių kalinių žmonos atvyks į Europos parlamentą lapkričio 7 dieną 14 valandą. Tai yra mūsų pakomitečio ir Baltarusijos delegacijos organizuojamas sutikimas. Toliau, dėl rinkimų Gruzijoje. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl rinkimų Gruzijoje ir nariai išreiškė vilti, jog uh, um, perimantis valdžią šalies lyderis toliau uh, laikysis suartėjimo su Europa mm, kelio, europinių vertybių, uh, bendradarbiaus su, su opozicija perinamą laikotarpiu ir Labai svarbu, aišku, spręsti mm, tokias problemas, kurias nustatė SBO rinkimų stebėjimo misija, vertinimo misija, tai yra žmogaus mm, teisų problemos susijusios su asociacijos laisvė, kankinimais, kalimų reforma, mm, partijų žiniasklaidos finansavimu, korupcija. Toliau, Sergijos Magnitskio atvejais. Plenarnėje sesijoje taip pat buvo priimta rekomendacija dėl priemonių susijusių su tais, kurie prisidėjo prie magničio nužudimo. Ir čia e, kalbėtumėm apie bendrą mm, sąrašą tų Rusijos pareigūnų, kurie e, prisidėjo prie Sergejos Mangicio bylos, kuriems turi būti pritaikytas bendras vizo pribojimas. Ir mes e, Taip pat reikalaujame, kad būtų atliktas visas tyrimas dėl to, kaip buvo dangstoma visos aplinkybės, kaip toliau yra e, gazinama e, jo motina ir našlė, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių, e, kad būtų taip pat ir išalyti atitinkamų pareigūnų turtas, jų šeimų turtas ES. Labai svarbu, kad būtų um, atliktas nepriklausomas tyrimas ir kad būtų patraukti atsakomybė visi, visi, kurie yra atsakingi už tai. Taip pat reikia kalbėti apie kitus susijusius aspektus, kaip kad pavyzdžiui teisingumo sistemos reforma, uh, taip pat paplitusią korupciją Rusijoje. Tie klausimai toliau yra keliami rekomendacija. Ir dvišaliuose susitikimuose, aišku, su Rusijos valdžia. Atitinkamai kalbate apie uh, bendrą kontekstą reikia dar paminėti du mm, naujus atvejus Rusijoje, pavyzdžiui, e, Sergejų Dalcov, mm, opozicijos e, aktyvistas yra kaltinamas organizavęs masinius e, pasi, masinės riaušės ir taigi jam gali būti pritaikyta 12 metų kalėjimo bausmi. Toliau Leonid Rezvašajev, um, Ilja Panomariovo, tai yra opozicijos um, vadovo padėjėjas, buvo pagrotos Kijeve, e, e, kur jis panašu buvo prašęs politinio prieglopščio. Dabar jis yra rešuotas ir kaltinamas kėlęs masinius neramumus. Strasbūrė. Spalio 26 dieną ponia Lochbiller dalyvavo vaizdo konferencijoje su Vietnamo delegacija, kuri dalyvauja ES Vietnamo žmogaus teisų dialoge. Bonoje diena prieš tai ir buvo paskelbta, kad Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje 2014-2016 metais Vietnamas prašys e, būti nare, taigi tikimasi savanoriško įsipareigojimo dėl žmogaus teisų gynimo, kas turėtų būti siejama su e, šia narystė. Toliau dėl tarptautinių rinkimų stebėjimo misijos Ukrainoje spalio 28 dieną pagal ESBO um, e, išvadas. Spalio 28 dienos rinkimai e, Ukrainoje pasižymėjo tuo, kad trūko vienodų e, veikimo sąlygų, kad buvo piknaudžiaujama administraciniais ištekliais, trūko um, skaidrumo rinkiminėse kampanijose ir partijų finansavime, taip pat nebuvo uh, subalansuoto žiniaslaidos visų įvykių nušvietimo. Taigi, Iš tikrųjų, 28, spalio 28 dienos rinkimai buvo žingsnis atgal, galvojant apie demokratijos procesus. Um, galut, galutinė ataskaita bus parengta vėliau, mūsų de, taip pat ir su Europos parlamento indėliu, nes mūsų delegacijai dalyva, vadovavo ponas Koval. Taip pat reikia pasakyti, kad um, labai svarbu stebėti platesnę visą situaciją Ukrainoje, nes tai yra labai svarbu galvojant apie žmogaus teisės ir įstatymo virš, viršenybę, ypač gal, turint omenyje ombudsmeno instituciją, tik, nes tai labai įtakos visus Ukrainos santykius su ES. Dabar Europos parlamento. Mm, Kinijos delegacijos vizitas į Kiniją. Per um, e, žydrę savaitę Pajon Lochbidel dalyvavo delegacijoje, darbinėje delegacijoje Europos parlamento santykiams su Kinija, kuri vyko į Pekiną ir Chongqing, tai yra Kinija. Na ir galiausiai Europos parlamento afeto sėdė ir druo e, vizitas į New Yorką, jungtinių tautų e, visuotinės asamblėjos posėdis buvo labai sutrumpintas dėl e, Dėl uragano ir audros situacijos ir aišku, kad e, labai sudėtinga buvo ir viešbučių situacija. Delegacija vėliau pristatys visą situaciją, greičiausiai kartu posėdėje su AFETu, kai bus kalbama apie šios delegacijos darbą. O dabar ačiū visiems uždėmesi ir perdodu dabar pirmininko vietą ir plaktuką ponui Gžip. Thank you very much, Mr. Kukan. This was very nice. Ačiū. Tikrai šiandien buvo padaryta labai puikia pradžia e, žmogaus teisų pakomitečio posėdėje, o dabar toliau tęsiu lenkiškai. Taigi dabar pereiname prie penktojo darbo tvarkės punkto. Europos komisijos 2012 metų žmogaus teisų aspektai. Komisija paskelbė šį komunikatą. Komisijai, tarybai ir parlamentui. Taigi tą pačią dieną buvo paskelbtas šis, šis komunikatas. Buvo paskelbtos e, pažangos ataskaitos. Ir šiuose ataskaitose komisija vertina potencialių šalių kandidačių padarytą pažangą, kalbant apie narystės kriterijų įgyvendinimą. Taigi pažangos ataskaita apima tokias šalis kandidates kaip Jotkalnyje, Turkija, Islandija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, taip pat Bosnija ir Hercegovina bei Albanija. Taip pat yra ir stebėsinos ataskaita dėl uh, Kroatijos. Ta pačia diena komisija paskelbė ataskaitą ir dėl stabilizavimo ir asociacijos sutarties su Kosovu. Žinoma, daugelis iš Kopenhagos kriterijų yra politinio pobūdžio kriterijai, pagal juos kandidatės valstybės yra reikalavimus užtikrinti stabilės ir demokratijas institucijas, garantuoti teisės viršenybės principą, demokratiją, žmogaus teisės ir, žinoma, turi ginti mažumas. Ir, žinoma, Labai svarbu ginti žmogaus teisės ir užtikrinti teisės viršenybės principą. Tai yra būtina šalims kandidatėms, norinčiams stoti į Europos Sąjungą. Tai yra plėtros strategijos dalis ir, žinoma, labai svarbi e, plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių 2012-2013 metams dalis. Komisija laiko teisės viršenybės principą kaip vieną svarbiausių šios plėtros politikos dalį. Šiandien mes norėtume aptarti kai kurios klausimus susijusius su žmogaus teisėmis ir kalbant apie įvairių šalių stojimą. Žinoma, Kroatija visiškai netrukus kaip valstybė narė įsilies į Europos Sąjungą ir tikiuosi, kad šios diskusijos padės Europos parlamentui pasirengti darbui su šalimis, kurios norėtų prisijungti prie Europos Sąjungos. Dabar norėčiau paprašyti mūsų svečių pasisakyti. Šiandien su mumis yra Europos komisijos plėtros generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas. Netrukus jis pasisakys. Jums šiandien skiriame 15 minučių, taigi prašom žodis Jums. Labai ačiū, ponia Gžip, ponia pirmininkė. Dėkuoju Jums taip pat už tai, kad pakvietėte mane šiandien pasisakyti šiame pakomitetyje dėl 2012 metų plėtros paketo ir aspektų susijusių su žmogaus teisėmis. E, tai buvo pateikta parlamentui spalio 10 dieną, kaip jūs pats prisimenate. Šis paketas tikrai yra įspūdingas ir kaip ir kiekvienais metais aš suskaičiavau apie 750 puslapių, taigi kaip ir kasmet komisija labai išsamei išanalizavo, įvertino šalis kandidates. Mes jas vertinome pagal visus kriterijus, kurie yra nustatomi šalims norinčiams stoti į ES. Ir žinoma, kaip jūs pats prisimenate, svarbiausi, kaip jūs ir pas šiandien paminėjote, yra politiniai kriterijai, nustatyti vadinamieji Kopenhagos kriterijai. Ir jūs pats taip pat teisingai pasakėte, ponė pirmininkė, kad mes atlikome šalių kandidačių įvertinimą ir šiais metais ypač svarbus buvo Kosovo vertinimas. Buvo atlikta įgyvendinamumo studija, siekiant įvertinti, ar ta šalis galėtų tapti ES partnerė per stabilizavimo ir asociacijos sutartį. Taip pat, kalbant apie Kroatiją, mes atlikome išsame stebėsenos ataskaitą. Tikrai labai džiaugiuosi šiandien turėdama šią galimybę aptarti pagrindinius aspektus susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir žmogaus teisėmis. Taip pat su malonumu atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu dar turėsime laiko. Taip pat norėčiau pasakyti nuo pat pradžių, kaip svarbu buvo Europos komisijai ir konkrečiai mano tarnybai, tas bendradarbiavimas, kurį vykdėte su įvairiamis tarptautinėmis organizacijomis, norėčiau paminėti Europos tarybą, įvairias jungtinių tautų agentūras, įvairias tarptautinės ir nacionalinės nevyriausybinės organizacijas ir pilietinės visuomenės organizacijas. Ir su visomis jomis bendradarbiaujant buvo vertinami Kopenhagos kriterijai. Ir žinote, kad Europos komisija tikrai E, nenukrypdama reiškia joms visoms paramą. Dabar savo trumpame pasisakymę norėčiau paliesti dvi tokias dalis. Pirmiausia, norėčiau e, papasakoti apie tai, ką galėtume vadinti bendromis išvadomis. Kalbant apie šią ataskaitą, jos aptars visas šalis, kurias vertiname, o antrą trumpai norėčiau konkrečiai aptarti keletą šalių ir pabrėžti, konkrečias šių metų ataskaitų išvadas. Taigi, pradedant e, nuo mūsų bendros žmogaus teisų ataskaitos, e, vertinant e, šiais metais šią šalis, mes vertinome įvairias Balkanų šalis ir Turkiją. Čia mums tai dar kelia susirūpinimą. Pažanga daugiausia buvo susijusi su tuo, kad teisinė ir institucinė sąranga kuri yra reikalinga siekiant gerai ginti žmogaus teisės, e, yra užtikrinta arba greitai vystosi teigiama linkme. Tačiau problema, kurią nustatėme, yra susijusi su tų teisės aktų įgyvendinimu, būtent su mechanizmu. Taigi jau nebekyla klausimas dėl to, jog reikia turėti tinkamus teisės aktus, e, labiau problema yra susijusi su tuo, kaip šie teisės aktai yra veiksmingai įgyvendinami ir užtikrinami. Uh, Tai žinoma reiškia, kad tos šalis turi skirti nemažą biudžetą ir e, skirti žmogaus išteklius, žmogiškuosius išteklius tam, kad galėtų veiksmingai gyveninti tokius teisės aktus. Ir čia mes kalbame apie ombudsmenus, tarptų taip pat žmogaus teisės gyvenčias institucijas, kuriams finansuoti reikia papildomo finansavimo, taip pat ir teisėjai saugos e, institucijas. Žinoma, padėtis visose šalyse yra nevienoda, kaip jau užsiminiau, o vėliau pakalbėsiu ir apie konkretesnius pavyzdžius. Trys aspektai, kuriuos norėčiau pabrėžti ir kurie apibendrina tendencijas yra štai kokie. Pirmiausia, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Antra, lesbiečių, gėjų, e, e, biseksualų ir lytį pakeitusių asmenų apsauga bei e, mažumų apsauga. Pradedant nuo žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės, tiesa yra tai, kad e, daugelie šalių jau dabar yra pluralistinė žiniasklaida. Taip pat yra tiesa tai, kad e, būtina skirti ypatingą dėmesį tam, kad būtų užtikrinta visiška žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė. Ir daugelie šalių tai dar kelia susirūpinimą. Uh, yra nu, politinis kišimasis, ekonominis spaudimas, cenzūra, kartais žurnalistai yra areštuojami ar netgi smurtiškai užpuolami. Pastaraisiais metais e, iškilo Turkijos atvejais, e, kaip ypatingas atvejis, kuriame pasireiškia labai daug išpolių prieš žurnalistus ir apskritai daromas spaudimas žiniasklaidai. Atsižvelgiant į iššūkius kylančius e, žodžio laisvėje ir žiniasklaidos laisvėje, komisija norėtų surenkti konferenciją 2013 m. birželio mėnesį, e, po praėjusiu metu gegužės mėnesį vykusios konferencijos, kurią surengėme kartu su Europos parlamentu. Ir toje konferencijoje mes norėtume sukviesti žiniasklaidos ir plėtinės visuomenės atstovus tam, kad galėtume aptarti pagrindinius prioritetus, tam, kad būtų galima pasiekti europinių standartų. Ir komisija, žinoma, yra labai patenkinta toliau glaudžiai bendradarbiaudama su parlamentu ir šiuo pankomitečiu, e, kuomet organizuosime antrąją Speak Up konferenciją. Antroji tendencija kurią norėčiau čia trumpai aptarti, yra lesbiečių, gėjų, biseksualų ir lytį pakeitusių asmenų diskriminacija, LGBT diskriminacija, kuri apskritai yra paplitusi visame regione, tiek viešajame, tiek ir privačiame gyvenime. Neseniai buvo uždraustas, uždraustas Belgrado e, e, gėjų paradas. E, kuris tik dar kartą parodo, jog reikia skirti daugiau pastangų, siekiant geriau įtraukti LGBT bendruomenę ir ją saugoti ir ginti nuo e, jai iškylančių grėsmių ir išpolių. E, trečioji tendencija, kurią norėčiau trumpai aptarti, yra mažumų apsauga Vakarų Balkanų šalyse. Daugeliu atveju tai glaužiai yra susiję su pabėgėlių padėtimi bei šalies viduje perkeltais asmenėmis, ypač kalbant apie buvusios Jugoslavijos, buvusios Jugoslavijos šalis, kuriuose e, buvo perkelta milijonai žmonių. Būtina užtikrinti tokiems žmonėms tvarų, tvarę sugražinimo politiką. Ir tai dar yra svarbus iššūkis daugumai Vakarų Balkanų šalių. Viena mažuma, kuri ypač smarkiai kenčia, dėl sudėtingų gyvenimo sąlygų ir diskriminacijos yra Romų bendruomenė arba vadinamųjų e, oficialiai aškali čigonų padėtis. Čia jiems būtina užtikrinti e, darbą, švietimą ir patenkinamas gyvenimo sąlygas. 2011 metais vyko konferencija Romų klausimais ir komisija e, jos metu sutarė dėl veiklos planų tam, kad būtų galima toliau vykdyti dialogą ir didinti finansinę ir techninę paramą. Taigi tai yra trys aspektai, kuriuos norėjau konkrečiai pabrėžti. O dabar keletas bendro pobūdžio pastabų e, kalbant apie komisijos požiūrį, kuris, žinoma, buvo inspiruotas komisijos nario Fiulė, Fiulė požiūriu dėl teisinės valstybės principo užtikrinimo, demokratijos užtikrinimo ir, žinoma, tikrai pakaktų perskaityti strateginį dokumentą, kad galėtume e, pamatyti mūsų politinės išvadas. Matome, kad teisės e, viršenybės principas atsiduria visako centre. Ir tai nėra vien tik tai retorika. Mes tikrai siekiame, kad tai taptų realybę. Būtent tuo, kas padėtų šalims geriau vykdyti savo reformas ir priartėti prie ES ir tam, kad šios šalis galėtų tapti valstybėmis narėmis ES. Pačioms šalims kandidatėms svarbu dirbti šalies viduje tam, kad jos taip pat galėtų patenkinti ir savo gyventojų lūkesčius. Ir taip pat būtina, kad tai atitiktų ir pačios ES strategiją. Visiškai akivaizdu, kad būtina girti pagrindinės vertybės, teisės viršenybės principą, demokratiją, žmogaus teisės ir pačioje ES. Ir mums patiems reikia dar dėl to dirbti. Uh, Ir žinoma, tai veikia abiejomis kryptimis. Ką reikėtų padaryti praktiškai? Du dalykai. Pirmiausia, mes laikėmės visiškai kitokio požiūrio, kalbant apie aki skyrius, kalbančius apie teisės viršenybės principą ir teisinės žmogaus teisės, tai yra 23-24 skyriai. Dabar mes patvirtinome naują požiūrį, kuris jau dabar yra naudojamas Juotkalnyjos atveju. Jau prasidėjo narystės darybos su Juotkalnyje ir dabar yra mėginama e, taikyti ir gyvendinti šį naująjį požiūrį, derantį su ta šalimi. Tai reiškia, jog šie du skyriai susiję su teisės viršenybės principu e, pradeda dėrybas. Būtent tai yra pirmieji skyriai, nuo kurių prasideda e, stojimo dėrybos. Uh, Šie skyriai apskritai yra laikomi pačiais sudėtingiausiais ir anksčiau dėl jų būdavo deramasi pabaigoje. O dabar dėrybos būtent pradedamos nuo šių skyrių, tai yra svarbi inovacija ir prireiks dar laiko pasižiūrėti, kaip atitinkamai šaliai pavyks įgyvendinti šios skyrius, reikės atlikti daug daugiau reformų ir tikimės, kad tai padės pagerinti padėtį šalyje. Antras dalykas, kuriuo norėčiau Jums parodyti, kad tai nėra vien tik tai retorika ir žodžiai, kad tai iš tikrųjų labai svarbu kasdieniam Europos komisijos darbui, yra tai, jog mes taip pat jau įgyventinome, įsteigėme daugelį konkrečių forumų, pradėjome daugelį konkrečių diskusijų su šalimis kandidatėmis, būtent kurios konkrečiai nagrinėja teisės viršenybės principų įgyvendinimą. Ir būtent buvo surinktas toks aukšto lygio formas su Makedonija. Taip pat yra struktūruotas dialogas dėl teisės viršenybės principo su Kosovu, kuris prasidėjo šiais metais. Taip pat yra struktūruotas dialogas dėl teisės klausimų, kuris buvo pradėtas su Kosovu. Ir taip pat komisijos narys Fiulė sukūrė teigiamą darbo tvarkę klausimams su Turkija, kuri taip pat labai smarkiai atspindi šios visus klausimus. Taip pat norėčiau pasakyti, dar prieš pereidamas prie konkrečių šalių, labai trumpai, jog kalbant apie paramą, kurią teikia Europos Sąjunga šalims kandidatėms per e, instrumentus e, iki stojimo, yra labai smarkiai e, susijęs su programomis, pagal kurias šalis įgyvendina tų principų užtikrinamumą ir šalis kandidatė šios instrumentus laiko labai veiksmingai įsisiekiant vykdyti reformas. Taigi dabar keletas žodžių apie atskirą šalis ir norėčiau pradėti nuo Juotkalnyjos. Tai yra šalis, su kuria laimiai mes jau pradėjome mūsų dėrybas vasarą, šią vasarą. Ir išvada, prie kurios prieina paketas, yra tokia. Juotkalnyje ir toliau vysto teisinę ir institucinę sąrangą, siekiant e, užtikrinti teisės viršinybės principą, ginti mažumas, buvo padaryta gera pažanga, e, siekiant tobulinti teisinę ir administracinę sąrangą. Taip pat reikia dar sustiprinti pastangas e, nagrinėjant atvejus susijusius su žurnalistų, išpoliais prieš žurnalistus. Būtina skirti daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad būtų e, pagerintas darbas šioje srityje. Kaip jau sakiau pradžioje, dabar jau yra atitinkami teisės aktai ir dabar yra pats metas juos įgyvendinti ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Juotkalnyje padarė didelę pažangą gindama mažumas ir kultūrinės jų teisės, ypač kalbant apie Romus. E, dar reikia daryti pažangos e, perkeltų asmenų atveju yra įgyventinami atitinkami politikos dokumentai, tačiau būtina daryti pažangą, kadangi Romai vis dar susiduria su diskriminacija. Dabar trumpai perinant prie Serbijos. Teisės aktai susiję su žmogaus teisėmis ir mažumų apsauga yra e, Serbijoje, tačiau dar būtina dėti toliau didesnės pastangas, kad jie būtų gyvendinti, kalbant apie plėtinės teisės, susirinkimo e, laisvę. E, Tai yra apskritai, to yra apskritai laikomasi, tačiau 2012 m. spalio mėnesį buvo uždrauktas e, LGBT paradas. E, smurtas prieš LGBT vis dar kelia susirūpinimą, kalėjimai yra perpildyti ir vis dar reikia į, įvystyti nemokamos teisinės pagalbos sistemą. Būtina veiksmingai įgyvendinti mažumų apsaugos teisės aktus visoje Serbijoje, naikinti Nu, pasveikančius trūkumus. E, taip pat e, būtina daryti pažangą Vojanovičio ir Medvedevo bylų atvejais. Kalbant apie Albaniją, ji atitinka ES standartus ir akį teisės saugos ir e, pagrindinių teisių srityje, tačiau nėra labai pasistumėjusi šioje srityje. Reikia geriau saugoti žmogaus teisės, ypač moterų, vaikų ir romų, bei E, reikia užtikrinti, kad šios grupės būtų nediskriminuojamos. Buvo padaryta šiokia tokia pažanga nuosavybės teisų srityje, buvo priimta veikl, veiksmų programa šioje srityje. Žinoma, tai yra pagrindinis prioritetas, kurį anksčiau išskyrė komisija. Buvusi Makedonijos Respublika ten yra tinkamai įgyventinama teisinė sąrangą. Ypač reikėtų užtikrinti žodžio laisvę. Ir čia žiniasklaidos taryba pradėjo užtikrinti teisinės nuostatas siekiant uh, užkirsti kelią interesų konfliktui ir interesų koncentracijai. Būtina užtikrinti nediskriminuojantį ir skaidrų požiūrį. Šiokia tokia pažanga buvo pasiekta kultūrinių mažumų teisų užtikrinimo srityje. Čia dar būtina užtikrinti demokratiją ir teisinės viršinybės principą šalyje buvo patvirtintos rekomendacijos tam, kad būtų galima geriau kovoti su iškylančiais iššūkiais. Ir čia bus labai svarbu atsižvelgti į etninės mažumas. Kalbant apie Romus, buvo imtasi tam tikros veiklos, siekiant spręsti klausimą tų žmonių, kurie neturi dokumentų ir tinkamai integruoti Romus į visuomenės gyvenimą. Bosnija ir Hercegovina. Žmogaus teisų ir mažumų apsauga apskritai yra užtikrinta būtina daryti pažangos siekiant gerinti žodžių laisvę, susirinkimų laisvę, religijų laisvę. E, vis dėlto dar pasireiškia išpolių prieš žurnalistus, e, e, vyksta žiniasklaidos spaudimas, tai dar kelia susirūpinimą socialinės ir ekonominės teisės. Čia buvo padaryta pažanga, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris. Būtina kovoti prieš tam tikrų vis, viešųjų mokyklų segregaciją ir diskriminaciją. Tai vis dar kelia susirūpinimą. Kalbant apie Kosovą, mes čia nepadarėme pažangos ataskaitos, tačiau šiais metais atlikome įgyventinamumo studiją ir išvada yra tokia. Kosovo konstitucija ir apskritai teisinė sąranga e, gina mažumas ir žmogaus teisės, tačiau ją būtina supaprastinti. Yra labai daug įvairiausių organizacijų, kurios yra susijusios su pagrindinėmis ir žmogaus teisėmis. Ir galiausiai dabar perinu prie Turkijos. Kalbant apie žmogaus teisės ir mažumų apsaugą, padėtis vis dar kelia rimtą susirūpinimą. Tai taip yra dėl to, jog vis dar egzistuoja per didelis, per daug organizacijų kovojančių su terorizmu. Kalbant apie žodžio laisvę, vis daugėja pažeidimų atvejų cenzūros srityje. Žiniasklaidos laisvė ir toliau praktiškai yra ribojama. Taip pat čia norėčiau paminėti trečią teisinės sąrangos reformų paketą, kuris buvo patvirtintas Turkijos nacionalinės asamblėje šiais metais. Tai yra labai svarbus aspektas susijęs su pažanga. Kalbant apie susirinkimų ir asociacijos laisvę, e, buvo padaryta labai svarbių žingsnių, tokių kaip Armenijos genocido paminėjimo diena. E, taip pat saugumo tarnybos neproporcingai naudoja smurtą demonstracijų metu, tokių demonstracijų, kurios nebuvo iš anksto sankcionuotos. Taip pat būtina toliau dėti pastangas e, kovojant su diskriminacija, e, trūksta teisės aktų kovojančių su diskriminacija ir iš vyriausybės pusės vis dar būtina dėti pastangas tam, kad būtų veiksmingai apsaugota Romų populiacija, Romų gyventojai, taip pat įskaitant moteris, vaikus ir LGBT asmenis. Manau, ponė pirmininkė, kad tiek norėjau pasakyti, kalbėdamas apie atskiras šalis, kurias mes įvertinome šią vasarą ir tikiuosi, kad mm, tikrai pažangos ataskaitoje galėsite rasti tą šalis, kurių aš dar nepaminėjau ir su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Direktorze, oczywiście. Dėkoju, ponė direktorė. Na, žinoma, aš suprantu, kad yra daugybė dalykų, kuriuos reikia įvertinti, juos reikia turėti omenyje. E, tačiau jūs pateikite suprantamą situacijos vertinimą ir visą tai yra labai svarbu, svarbu kalbėti faktais. Mes taip pat suprantame, kad situacija tose šalyse yra pakankamai sudėtinga. Mes jau apie tai kalbėjome. Mes kalbėjome ir komitetų posėdžių metu, ir plenarinėje sesijoje. Tai yra nulat vykstantis procesas. Mes vertiname pasiektą pažangą. Ir dabar pradėkime diskusijas. Kvieščiau kolegas pasisakyti, ar norėtumėte kas nors kalbėti, kolegos, kas norėtų būti pirmas kalbėsintysis. Prašau, šaip. Kolega Kukan, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas pastabų susijusių su tema, kurias, kurią šiandien aptarėme. Džiaugiuosi diskusiją šią, kaip jūs sakėte, tai ne pirmas kartas, kai mes diskutuojame prie šių klausimų. Komisijos pažangos ataskaita mums suteikia puikią progą aptarti žmogaus teisų klausimus valstybėse kandidatėse ir potencialiuose kandidatėse. Mums padeda tai valstybių e, pasiektą pažangą, įvertinti, kiek jos atitinka Kopenhagos kriterijus, įskaitant ir pagarbą žmogaus teisėms ir mažumų teisų apsaugą. Esu delegacijos ryšiam su Pietričio Europo vadovas ir norėčiau paminėti keletą dalykų susijusių su šiuo regionu, bendrai ir konkrečiau. Visuomenės atsikūrimo regione tikslas yra glaudžiai susijęs su visos eilės klausimų susijusių žmogaus teisėmis sprendimu. Tad turime ypatingą dėmesį skirti pabėgėlių padėčiai ir šalies viduje perkeltiems žmonėms. Svarbu, kad būtų numatyta pereinamo laikotarpio teisingumo strategija, kad būtų tinkamai saugomos mažumų teisės. Politinė valia vakarų Balkanų valstybėse dirbti kartu šiuo klausimu galėtų būti svarbiausias dalykas, sukant link taikos ir santykių atkūrimo. Taip pat labai svarbu yra priminti, kad didžiulės pastangos turėjo tikslą atkurti šalį, atkurti tas e, sužlugdytas visuomenės ir tom pastangom trukdo ekonominės problemos ir korupcija, kuri yra apėmusi visas šalies sritis. Aš neseniai lankiausi su delegacija Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes Ten turėjome tarp parlamentinius sustikimus praėjusią savaitę. Keletas dalykų susijusių šiomis temomis e, liečia ir tuos dalykus, kuriuos aptarėme šiandien. Romų padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo didžiausia rūpestį keliantis klausimas diskutuojant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ypač buvo kalbama apie tuos mažumos galimybę pasinaudoti švietimo paslaugomis. Politikai sutarė, kad faktiškai nieko nepadaryta, kad būtų pagerinta sunki Romų padėtis. Tuo pat metu e, bandoma kreiptis Europos Sąjungą, tai Romai stumiami praktiškai išvykti iš savo šalies, vykti Europoje ir prašyti prieglopščio. Kitas klausimas, kuris irgi yra savotiškas pavojus, tai yra vizų liberalizavimo išaldymas tai yra didžiulė našta Bosnijos Hercegovinos politikams. Labai nedaug kas buvo padaryta e, sprendžiant vakarų Balkanų šios dalies problemas, kad būtų galima išspręsti pabėgėlių prašytojų problemą. Ta problema tampa vis sudėtingesnė, ją ja, tenka netidėliotinai spręsti. Seidi Finčiai E, taisyklės įgyvendinimas yra sudėtingas dalykas. Politikai regis nenori e, priimti reikiamų sprendimų ir pasikeitimų. Jeigu status quo tęsis toliau, e, galbūt atsiras kažkokio vidaus spaudimo. Ir gali atsitikti taip, kad situacija taps pavojinga šalies viduje ir galbūt atsiras kažkokio išorinių užsienio jėgų, kurios kišis spręsdamo šias problemas. E, tų taisyklių gyventinimas yra vienas iš reikalavimų, e, norint šaliai įstoti į ES, norint pasirašyti e, bendradarbiavimo ir stabilizavimo sustarimą su ES. Mes taip pat Briuselyje irgi kol kas negalime rasti teisingos priemonės, kuri galėtų išjudinti šio klausimo sprendimą. Ir tas klausimas tebėra aktualus ir jį artimiausio ateityje reikės spręsti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Gal dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? Regisi. Ne. Taip, yra vienas Kolega, kuris norėtų kalbėti, jis yra pranešėjas iš, iš regioninės plėtros komiteto, o iš, iš regionų komitetų, ponas Vanderbrande. Lukas Vanderbrande buvo kviestas atvykti į mūsų komitetą ir atstovauti regionų komitetui. nes regionų komitetas atstovauja vietos savivaldos struktūroms. Šį regionų komitetas taip pat palaiko kontaktus su valstybėmis kandidatėmis. Ir iš tikrųjų ši institucija neša didžiulį indėlį į santykių plėtojimą, nes dirbama kartu su vietos struktūromis valstybėse kandidatėse, vyksta nuolatinis pasikeitimas geriausia praktika ir, na, teigiamas geras pavyzdys toms valstybėms ganėtėms gali daug padėti. Tad pakviesime keletą minučių pasakyti kolegą Luk van der Brandi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs turbūt suprasite, kad man iš tikrųjų didžiulis malonumas dalyvauti čia posėdį ir matyti jūs šio pakomitečio pirmininko e, kėdėje. Aš prisimenu, kaip mes kartu esame dirbę Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje kartu. Tai man primena gerus laikus. Be abejo, žmogaus teisės jau savaime yra kiekvieno asmens teisės. Demokratija yra visų bendra teisė. Ir kol demokratija neįgyvendinta, sunku kažką pakeisti. Turime savo šalies patirties, savo šalių patirties, kur matome, kad vis tebelieka daug ką gerinti. Tad demokratija yra geriausias dalykas siekiant užtikrinti individualias žmogaus teisės ar, ar siekiant įgyvendinti teisės viršėtybės principą. Tad labai svarbu paminėti štai ką. Europos komisija skiria labai daug dėmesio šiems klausimus, mes turime daryti lygiai tą patį. Antra, E, žvelgiant iš regionų komitetų požiūrio taškų, savo pranešime aš norėjau pradėti e, kalbėti apie daugia pakopę atsakomybę. Ir kompetencijas Europos Sąjungoje e, vietinių, regioninių, europinių lygmenių turime tinkamai viską įdėkti. E, dėl ankstesnių laikų, dėl plėtros nuo 6 iki 9, nuo 9 iki 12, nuo 12 iki 15, nuo 15 iki 27 narių. E, tai viskas daug maž vykdavo valstybių lygmenių ir vertinimas buvo žiūrint, kiek, kaip įmanoma plėstis. Dabar mes suprantame, kad reikia naujos partnerystės um, tarp visų um, atsakomybės lygmenų ir pro, plėtros procesas turi būti vertinamas iš tokio požio taško. Norėčiau Jums pateikti pavyzdį. Stoholmo procesas, Stoholmo. Mm, pamatiniai standartai. Aišku, kad žmogaus teisės, pagrindinės teisės yra visų pirma uh, įtvirtinamos vietos regionių lygmenių, nes ten žmonės dirba vietoje e, betarpiškai ir todėl mūsų ataskaitos dėmesys bus sutelktas ne vien tik tai į decentralizacijos dalykus ar institucijų ar vietos regionios valdžios institucinę poziciją um, vertinant stojančias valstybės, bet ir reikia pažvelgti ir įvairius kitus elementus ir mes ir tai padarysime. Dabar Turkija. Uh, komisija labai trumpai aptarė tik tai naujos institucijos klausimą. Mes žinome, kad Turkijos konstitucija vis dar kalba apie 82 metų situaciją. Europos taryboje daugelį metų buvau e, pranešėjęs Turkijos klausimų ir mes aiškiai norėjome pasakyti, kad reikia galvoti ne vien tik tai apie peržiūrą, bet reikia galvoti apie iš viso naujos konstitucijos parengimą. Ir todėl aš sakyčiau štai ką. Komisijos komunikate yra tik tai nuoroda į tai, kad darbas dėl naujos konstitucijos prasidėjo um, pasitelkus demokratiškus dalyvavimą į užtikrinančius procesus. Tas yra tiesa, bet komisija turėtų dar aiškiau ir glaušiau pasakyti, kad uh, naujoji konstitucija, peržiūrėta konstitucija turi būti teisingas dokumentas, kuris gintų žmogaus teises toje šalyje. Akivaizdu, jog konstitucinio teismo pozicija Turkijoje, kaip yra vertinama, pavyzdžiui, teismų nepriklausomumas, aišku, yra lemiama šio teismo pozicija. Taigi turėtų komisijos požiūris aiškesnis, e, aiškiau turėtų būti pasakyta, ko mes tikimės iš naujosios Turkijos konstitucijos, iš konstitucijos peržiūros. Ačiū pirmininkė. Dziękuję bardzo, panie. Dėkojame ponui Vendebrandė už jo pasisakymą. Manau, kad jis palėtė labai sudėtingus klausimus, ypač dėl Turkijos konstitucijos ateities. O dabar kreipiuosi į mūsų posėdėje dalyvaujančius ambasadorius. Gal jie norėtų pasisakyti visų pirma. Andrei Lepavcov, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ambasadorius ES. Prašom žodis jums. Ladies and gentlemen, Dėkoju, pati pirmininkė, ponios ir ponai. Žmogaus teisų gynimas yra Makedonijos vienas svarbiausių sričių, tiek kalbant apie išorės, tiek apie vidaus politiką. Žmogaus teisės ir laisvės e, yra tas dalykas, kur mūsų šalis žengė svarbius žingsnius. Buvo e, sukurtas reikiamas institucinis mechanizmas nacionalinių lygmenių žmogaus teisėms įtvirtinti ir ginti. Buvo priimti reikiami įstatymai, užkirstas kelias diskriminacija jau 2010 metais. Buvo sukurta komisija, kuri kovoja su diskriminacija, tai yra nepriklausoma struktūra, kurios e, veikimos rytis yra apibriešta įstatymu. E, tarp etninių ryšių geras palaikymas, pagarba žmogaus teisėms ir e, sustarimų gyvendinimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Taigi OHRID pagrindų sustarimas yra įgyvendinimas ir m, mm, institucijos reikiamos veikia, tos institucijos turėjo galimybę parodyti, kad sugeba tvarkyti su įvairaus pobūdžio iššūkiais. Pone ambasadoriau, sako pirmininkas, kviečiau kalbėti lėčiau. E, pranešimas dėl įgyvendinimo neseniai buvo patvirtintas vyriausybės ir tai rodo, kad pasiekta pažanga yra teigiama ir taip pat tai leidžia dėti tolesnės pastangas, e, kalbant apie tolygų atstovavimą visoms etinėms bendrijoms. E, taip pat yra įmamas priemonių užtikrinti mažumų kalbų e, vartojimui ir panašiai. Dar daugiau buvo priimta nemažai priemonių siekiant pagerinti socialinį statusą ir nedidelių etninių bendruomenių dalyvavimą visuomenės gyvenime. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas Romų bendruomeniai. Šiuo požiūriu e, buvo surinktas e, šia, e, trečias posėdis su ES, kur buvo kalbama apie Romų teisės ir pabėgėlių teisės. Nepaisant sunkių ekonomiškai laikų, priemonės buvo išlaikytos, lėšos įgyvendinti reikiamus priemonės buvo išlaikytos tokio pat lygio kaip 2011 metais. Švietimo projektai ir toliau yra įgyvendinami ir ten irgi didelis dėmesys skiriamas Romų vaikams, vidurinis mokslas taip pat buvo labiau išplėtotas, kad Romai galėtų jos siekti. 2013 metais taip pat ten numatyta įgyveninti visą eilę projektų. Norėčiau priminti, kad Makedonijos parlamente mes turime du Romų kilmės parlamentarus, yra vyriausybėje ir ministras Romas, Romų taip pat nemažai e, dirbančių žiniasklaidos rytyje, tiek spausdintos žiniasklaidos, tiek elektroninės žiniasklaidos rytyje. E, mažumų teisės ginamos toliau, Ir taip pat mesgamas yra bendradarbiavimas su e, valstybės institucijomis, siekiama ginti įvairių bendruomenių teisės, ypač tų, kurios sudaro mažiau negu 20 procentų visuomenės. Ir taip pat plėtojami ryšiai su visomis bendrijomis. Šių metų balandį vyriausybė mūsų šalies priėmė sprendimą sukurti e, agentūrą, kuri būtų atsakinga už žmogaus teisų įgyvendinimą, jai vadovauja Makedonijos e, kompetitingas ministras ir svarbiausia šios struktūros funkcija bus žmogaus teisų ir projektų susijusių su žmogaus teisėmis koordinavimas ir įgyvendinimas, rekomendacijų įgyvendinimas. E, visų tų rekomendacijų, kurias pateikė tarptautinės žmogaus teisų organizacijos ir taip pat e, šiai organizacijai teiks, teks funkcija teikti įvairius pamastymus, pasiūlymus susijusius su geresniu žmogaus teisų gyvendinimu ir jų gynimu. Mes pasiekime taip pat pažangos žodžio laisvės užtikrinimo srityje ir žiniasklaidos laisvės srityje. Mes esame įsipareigoję sukurti teigiamą aplinką žiniasklaidai, kad jie galėtų laisvai veikti, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė. Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys yra skiriamas visiems klausimams susijusiems su žiniasklaida. Mes taip pat e, norime, kad profesiniai žiniasklaidos standartai būtų kuo aukštesni. E, apie tai buvo kalbama aukšto lygio uh, susikimo dialoge, ta kalbėjo, apie tai kalbėjo vienas iš Europos komisijos atstovų atvykęs į susikimą mūsų šalyje. Mes taip pat turime e, neseniai priėmė įstatymą dėl šmeišto ir galimybės gintis nuo šmeišto akcijų. E, Europos tarybai buvo pateiktas ekspertams šis įstatymo projektas ir didelė dauguma gautų komentarų iš Europos tarybos buvo uh, E, teigiami, buvo sulaukta rekomendacijų, kurio buvo įtraukti į šį e, teisės akto projektą ir dabar mes, atrodo, turėsime naują įstatymą. Kai dėl žmogaus teisių skatinimo ir laisvių užtikrinimo, turėčiau pasakyti, tai yra vienas iš svarbiausių komponentų ir principų, kuriais yra pagrista Makedonijos užsienio politika. Esu įsitikinęs, kad galime įnešti savo indėlį į žmogaus teisių tarybos darbą, nes tai yra jungtinių tautų vienas iš svarbiausių komponentų. Mes taip pat užsiminėme savo kandidatą vadovauti žmogaus teisų tarybai 2014-2016 metais. Makedonija aiškiai yra nusistačiusi savo prioritetus šioje srityje - tolesnės pažangos siekimas ir tarptautinių žmogaus teisių plėtojimas yra svarbus dalykas. Vaiko teisų apsauga, taip pat kova su e, diskriminavimu lyties pagrindu, kova su smurtu, kova e, su smurtu prieš moteris, kova su skurdu ir atskirtimi, diskriminacija. E, E, yra vieni svarbiausių dalykų, taip pat kaip religijos laisvės įgyvendinimas, kaip neįgalių asmenų teisų gynimas, Romų mažumos teisų gynimas ir žmogaus teisų įvairių e, priemonių tinkamas panaudojimas. Visą tai yra mūsų prioritetai, dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone ambasadoriu, o dabar norėčiau kreiptis į Serbijos ambasadorių pona Milinkovičių. Siūlyčiau jam pasisakyti. Prašau. Thank you. Now, um, uh, thank you for the presentation of, uh, of the report. Dėkojame už ataskaitų pristatymą ypač dėmesį skirtą Serbijai. Galime pasidžiaugti, kad jau keliarius metus iš eilės mes pastebime pozityves tendencijas, kalbant apie mažumų teisių gynimą Serbijoje. Tai mums yra labai svarbu, kadangi esame valstybė su daug, kur gyvena daug tautybių, daug tautinių tapatybių asmenų. Ir labai svarbu, kad e, tai iš esmės būdinga visai šaliai, tai nėra tik tai vienoj kažkokioj srity būdinga, e, būdingas dalykas. Aišku, kad e, niekuomet situacija nėra ideali, bet mes esame tikrai pasirengę ir toliau dirbti šioje srityje, nors 2012 metai buvo rinkimų metai ir tai įtakojo, aišku, reformų e, greitį, tačiau tai nepakeitė Serbijos valdžios e, aiškaus kelio, aiškios krypties, siekiant įgyventi visas reformas iki galo. Dabar dėl konkrečių e, išvadų pristatytų ataskaitoje, kad, kur kalbama apie susirūpinimą, ką ir ponas Kortė paminėjo, iš esmės eitų kalba apie labiausiai pažeidžiamų grupių apsaugą, tai yra LGBT asmenys bei Romų asmenys. Reikia pabrėžti, kad taip, tiesa. Na, gėjų paradas buvo uždraustas Serbijoje, tačiau lygiai Tačiau lygiai taip pat buvo uždrausti ir kiti um, susibūrimai tą dieną, tai yra pavyzdžiui ekstremalių nacionalistinių organizacijų susibūrimai, kurių vienintelis tikslas buvo iš esmės užkirsti kelią gėjų paradui ir mm, sukurti tokias situacijas, kur būtų mm, nestabilumo situacija sukurta sosnė ir kitur. Uh, Taigi, iš esmės, tas susibūrimų draudimas buvo pritaikytas ne vien tik tai gėjų paradui, bet ir visiems kitiems e, paskelbtiems susibūrimams, būtent dėl e, saugumo priežasčių. Toliau dar ir gėjų festivalis, tai yra savaitė, savaitės trukmės uh, manifestacijos skirtos LGBT e, asmenų teisėms ginti Serbijoje nebuvo uždraustas. Įvyko tas festivalis, kaip ir buvo paskelbta, ir e, buvo atitinkama ir policijos pajėgos e, kurios dalyvavo ir užtikrino saugumą visiems tiems asmenims, kurie dalyvavo tose renginiuose per visą tą savaitę. Dabar dėl Romų apsaugos tai yra labiausiai susirūpinimą keliantis klausimas ne vien tik tai komisijai, bet ir pačiai Serbijos valdžiai. Esmė yra tokia, kad visos tos priemonių, kiek be buvo imtasi kokių tai priemonių iki šiol, vis tiek dar situacija dar nėra gera, nėra patenkinama netgi. Ir todėl aišku, kad yra organizuojami konkretūs Romų judėjimai e, į vakarų šalis, e, į, į, ypač Europos Sąjunga tas judėjimas vyksta. Buvo imtasi tolesnių priemonių, kad būtų galima sudaryti sąlygas registruotis Romų gyventojams Serbijoje, kadangi dauguma iš jų iki šiol nebuvo registruoti kaip piliečiai ir dabar padaryti įstatymų pakeitimai, kurie jau leidžia tokią registraciją. Ir toliau antras dalykas, pagrindinis išslavinimas yra privalomas dabar ir valstybė stengiasi pasirūpinti, kad Romų vaikai lankytų pagrindinės mokyklas. Toliau tikslas dar gerinti Romų padėtį ir pastaruoju metu, ko, ka, kas yra padaryta, tai yra Belgrado miestas, Belgrado miesto meras kartu su jungtinėmis tautomis ir JAV su jų finansinė pagalba ėmėsi konkrečių priemonių būtent pagerinti Romų a, asmenų padėtį Serbijoje. Dabar po rinkimų Serbijoje vyriausybė įkūrė um, mažumų teisių biurą, kurio tikslas konkrečiai yra spręsti šios klausimus, šias problemas. Šis biuras atsiskaito tiesiogiai vyriausybei tai iš esmės tokiu būdu pasikeitė situacija, kuomet anksčiau žmogaus teisės ir mažumų teisės buvo pavestos tik tai viena iš ministerijų, tokia buvo žinyba pavaldi ministerijai, o dabar pavaldumas yra tiesioginis vyriausybei, būtent atsižvelgiant į tai, kad e, šios problemos aktualios ir dabar matome, kad tikrai tų problemų mažėja. Ir Manau, kad būtent tą rezultatą pasiekėme dėl to, kad yra atskiras biuras, kuris rūpinasi vien tik šiais klausimais. Labai svarbu, žinoma, yra imtis priemonių gerinti žmogaus teises ir mažumų teises, bet lygiai taip pat svarbu yra vykdyti Europos komisijos ir kitų institucijų rekomendacijas, kad gerėtų ta situacija ir mes labai stengiamės tai daryti. Ačiū. Dėkoju ambasadoriai už tikrai įdomų pasisakymą, pristatant naujausią situaciją Serbijoje, rengiantis narystiai. O dabar kreipiuosi į Bosnijos ir Hercegovinos atstovą. Kviečiu jūs pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, Bosnijos ir Sogovinos e, nalatinė atstovybė kažkokio konkretaus pareiškimo nėra parengusi šio klausimu, tai gal aš tik tai pasakyčiau štai ką, kad visiškai sutinkame su tuo, ką ponas Kukanas pasakė e, dėl situacijos Bosnijoje Hercegovinoje, ypač e, dėl to vieno dalyko, jei aš teisingai supratau, ką jis pasakė, kad uh, Kaip ponas Kukanas teigia, Europos parlamentas ir ar gal net ir visa tarptautinė bendruomenė kol kas nesugebėjo surasti tinkamiausių priemonių Bosnijai ir Hercegovinai. Tai aš gal tik norėčiau pasakyti, kad mes labai norėtumėm kad Europos parlamentas, Europos Sąjunga tikrai surastų tas tinkamiausias priemonės, kurios būtų pačios geriausios Bosnija ir Hercegovina. E, Ačiū už jūsų glaustą pasisakymą. O dabar kreipiuosi į panašius Albanijos e, atstovą Europos Sąjungai, prašom. E, en français, excuse-moi. Okay. Atsiprašau, aš kalbėsiu prancūziškai. Noriu tik padėkoti Jums už šį darbą, noriu padėkoti Jums už kvietimą. Uh, mums atvykti į jūsų posėdį ir noriu pasakyti, kad na, mūsų šalyje, manau, tikrai viskas klostosi pakankamai gerai, kalbant apie žmogaus teisės, įstatymo viršenybę. Aš gal tikrai daugiau ir neturėčiau ką pasakyti dėl to, kas jau yra Europos komisijos išsakyta dėl mano šalies. Ačiū Jums. Dziękuję bardzo przedstawicielowi e, misji. Labai ačiū Albanijos atstovybės Bruselėje atstovui. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Ir taip pat norėčiau pasakyti, jog buvo labai įdomu išgirsti Turkijos ministro pirmininko Erdoano pareiškimą. Mm. Jis minėjo ir Turkijos narystės perspektyvą ir pasakė, kad jeigu Turkija neturės realių perspektyvų įstoti į ES 2030-aisiais, tai reikš, kad tai gali nuvesti prie problemų. Žinoma, tai nėra mūsų šiandienos susitikimo tema, šiandienos mūsų tema yra susijusi su pažanga. Tačiau galbūt jūs galėtumėte mums šiek tiek papasakoti apie šią problemą, galbūt galėtumėte pakomentuoti. Gali būti tai, kad šiuo metu jūs galbūt negalėsite pakomentuoti, bet vis tiek būtų įdomu išgirsti. Ačiū, pirmininkė. Galbūt trumpai dabar atsakysiu į vairius klausimus ir norėčiau iš pradžių padėkoti visiems, kurie pasisakė. Mm. Dėkuoju už plačią paramą Europos komisijos darbui, kurį nuveikėme rengdami šių metų pažangą. Pirmiausia, ponia Kukanai, na, galiu pritarti tam, ką jūs pasakėte iki paskutinio žodžio, įskaitant ir jūsų protingas pastabas susijusias su vizų klausimu ir su rizikomis, kurios dabar tampa vis realesnės, kalbant apie prieglopščių problemą ES ir konkrečias valstybės narės, kurios to susiduria. susiduria. Šis klausimas buvo svarstamas praėjusią savaitę vidaus ir teisingumo reikalų vadovų taryboje ministrų. Ir komisija į tai pasižiūrėjo labai rimtai iš dviejų požiūrio taškų. Pirmiausia, šalis, iš kurių atvyksta piliečiai ir teikia paraiškas dėl prieglopščio. Būtent tos šalis turi galę savo rankose sustabdyti šį reiškinį. Žinoma, tai yra labai sunku. Antra, valstybės narės, kuriuose pateikiami šie pareiškimai, ši, ši, taip pat neturėtų būti nušalintos nuo šios problemos sprendimo, kadangi prieglopsčio problema sprendžiama šiose valstybėse narėse yra labai skirtingai. Ir kai kuriuose šalyse tokių prašymų svarstymas gali būti užbaigiamas per 24 valandas, o kitose procesas gali tęstis keletą mėnesių. Į tai taip pat reikia atsižvelgti. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje, apie kurią jūs kalbėjote, ponia Kukanai, taip pat siejasi ir su tuo, ką pasakė ambasadorius. Manau, kad žinia, kurią teikiame Bosnijai ir Hercegovinai, negali būti aiškesnė. Ponas Fiulė taip pat pasakė, jog viskas yra jų rankose. Kągi mes dar galime padaryti? Yra visiškai aišku, kas yra reikalinga teikiant patikimą paraišką narystiai. Ir Briuselėje mes buvome susitikę prieš vasaros atostogoms su, su visais politiniais vadovais ir aptarėme, ką dar būtų galima padaryti iš jų pusės tam, kad kuo greičiau būtų galima tapti ES valstybę narę. Ir visiškai aišku, kad šalis e, turi būti decentralizuota. Ir būtina rasti politinę valią Sarajeve, o ne čia. Pone, pone Vadembrandė, dėkoju taip pat ir Jums už Jūsų paramą. Kalbant apie Turkijos naują konstituciją, aš pritariu Jūsų analizai, tačiau iš tikrųjų dokumentuose mes apibrėžėme tam tikras gairės, nurodančiais, kaip galėtų atrodyti konstitucija. Žinoma, tai yra labai jautru, kadangi būtent patys turkai turi nuspręsti, kaip turėtų atrodyti ši konstitucija, o ne mes Europoje. Bet mes e, nustatome tam tikrus parametrus, kuriuos galėčiau perskaityti. E, taigi, konstitucija turėtų garantuoti institucijų stabilumą, demokratiją, teisės viršenybės principą, žmogaus teisų apsaugą, mažumų apsaugą ir taip pat turėtų spręsti ilgalaikės problemas, tokias kaip kurdų klausimas. Antra pastaba kurią teikiame, yra tokia. Procesas, kurio metu yra kuriama konstitucija, pats kaip toks yra labai svarbus. Jis turi būti atviras ir skaidrus. Čia turėtų dalyvauti įvairios partijos, nevyriausybinės organizacijos ir pilietinė visuomenė. Taigi, konstitucijos teisėtumas priklausys nuo viso proceso, kurio metu bus rengiama ši konstitucija. E, toliau, pirmininkė, aš tikrai dėlsiu komentuoti jūsų klausimą, galiu pasakyti tik tiek, kad iš mūsų pusės, iš Europos komisijos pusės, Turkija yra šalis kandidatė, ji yra šalis, su kuria mes deramės pagal e, nustatytą mandatą iš valstybių narių pusės. Akivaizdu, kad šios darybos gerai nevyksta, visi žinome kodėl, kadangi Turkija nepateikė deramų rezultatų, tačiau mes e, įtraukime ją į teigiamą darbo tvarkę ir pono Fiulį pastangos dedamos tam, kad būtų išspręstas šis sudėtingas etapas, tam, kad vyktų šios darybos. Tai yra teigiamos darbo tvarkės dalis mes turime grįžti prie įprastinio klasikinio požiūrio, būtent prie e, skyrių svarstymo ir dėrybų uh, e, užbaigimo. Kiekgi tęsis šis procesas, nemanau, kad galėčiau pakomentuoti tai. Ir galiausiai aspektai, kuriuos minėjo buvusios e, Jugoslavijos e, e, Respublikos atstovai iš Makedonijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos. Manau, jog jų pastabos visiškai atitinka ataskaitą, kurią mes parengėme. Ačiū. Ačiū direktoriau už jūsų apibendrinimą. Manau, kad mes visi sutarėme tiek jūs, tiek ponas Vandembrandė, tiek ir atskirų šalių atstovai. Būtent dėl to, jog mes visi galėtume pabrėžti vieną dalyką Jūs minėjote tris sritis jūsų pradinėme pasisakymę. Jūs minėjote žiniasklaidos laisvę. Jūs minėjote klausimą susijusį su mažumų laisvė, įskaitant ir seksualinės mažumas. Minėjote mažumų apsaugą bei perkeltų asmenų teisės. Visą tai yra labai svarbus klausimai ir svarbi dėrybų proceso dalis. Žinoma, tai yra besitėsiantis procesas. Turkija yra didžiausia iš šalių, su kuriomis deramės. Ir čia yra susiję labai konkretus veiksniai. Pagrindinis iššūkis kyla dėl teisinės sistemos. Teisinė sistema turėtų būti nešališka, nepriklausoma. Ji turėtų užtikrinti teisingus teismo procesus. Tuo pat metu mums reikia tvirtos teisinės sąrangos, kuri galėtų spręsti problemas iškylančias dėl korupcijos. Turime užtikrinti tokią aplinką, kuri neskatintų tokios korupcijos apraiškų. Tai nėra susiję vien tik tai su teisinė sąranga, tai taip pat yra susiję ir su apskritai atmosfera. Turime užtikrinti tai, kad korupcija būtų neprimtina. Tai yra dar svarbiau negu kad konkretiai įstatymo raidė. Labai svarbu kovoti ir su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra prioritetas, ypač atsižvelgiant į tai, kad organizuotas nusikalstamumas nėra susijęs tik su viena valstybe. Mums reikia turėti tinkamas priemonės, kad galėtume bendradarbiauti su įvairiomis valstybėmis. Taip pat ir su šalimis kandidatėmis mes turime glaudžiai bendradarbiauti tarp ES ir šalių kandidačių. Tai galėtų atnešti teigiamą poveikį. Mums taip pat reikia vykdyti teisinį bendradarbiavimą, Tai apima taip pat ir šalis siekiančias narystės ES, taip pat potencialias kandidatės, šalis kandidatės ir trečiasias šalis. Tuo pat metu turime turėti veiksmingą administraciją, turime turėti tokią administraciją, kuri galėtų priiminėti tinkamus sprendimus ir surasti tinkamus teisinius sprendimus. Mums reikia turėti tinkamas institucijas, kurios galėtų gyvendinti administracinius sprendimus šalyse kandidatėse. Todėl, baigdamas, norėčiau išreikšti paramą tam, kas buvo pasakyta pradžioje ir pasiūlyti koncentruotis ties šiais klausimais, kadangi tarptautinės žmogaus teisų organizacijos mums čia gali labai daug padėti. Tarptautinės žmogaus teisių institucijos gali veikti labai veiksmingai. Jos gali suteikti savo patirtį. Ir manau, jog turime keistis geriausią praktiką tarp tarptautinių organizacijų. Pavyzdžiui, kalbant apie Paryžiaus kriterijus. Manau, jog tai galėtų būti ypač naudinga. ir tikrai būtų daug sudėtingiau įgyvendinti tai, kas yra privaloma. Turime keistis geriausią praktiką žmogaus teisų gyvendinimo užtikrinimo srityje. Tai gali mums labai daug padėti. Europos taryboje ir Europos Sąjungoje vyksta darbas dėl žmogaus teisų apsaugos. Mes turime ombudsmenus šiuose organizacijose. turime užtikrinti veiksmingai ginti žmogaus teisės. Tai yra demokratizacijos proceso dalis. Ir tuo pat metu reikia vykdyti teisinių sistemų reformas. Nematau daugiau norinčių pasisakyti, norėčiau padėkoti Jums direktoriau, norėčiau padėkoti ponui Vandenbrandė, norėčiau padėkoti ambasadoriams už tai, kad dalyvavote šiose mūsų diskusijų, šioje mūsų diskusijų dalyje. Dabar norėčiau baigti šį punktą ir perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra metinė ataskaita, žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ataskaita ir ES politika šiuo klausimu. Tai yra 2011 metų ataskaita. Šis dokumentas taip pat yra susijęs su ES politika šiuo klausimu.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 Taigi, teskime geriausios praktikos temą. Tai buvo minima 2011 metų ataskaitoje. Ir plenarinėje sesijoje mes patvirtinome parlamento poziciją dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ataskaitos e, pasaulyje 2011 metais. Ir žinoma, mes tik, mūsų darbo tvarkė tikrai yra labai įtempta, rengiantis patvirtinti šią ataskaitą. Ir dabar tikrai turime puikią progą patvirtinti Europos parlamento poziciją žmogaus teisų klausimu. Ši ataskaita yra susijusi su ES pozicija žmogaus teisų klausimų, taigi labai svarbu, kad pozicija būtų nuosekli ir darni. Panešėjas yra ponas Donskis. Jis e, susitiko su įvairiais šešėliniais pranešėjais iš įvairių politinių frakcijų. Aš esu tikras, kad tai buvo labai naudingas susitikimas. Mes pasiekėme sutarimą buvo pasiekta įvairių kompromisų, pateikta įvairiausių pakeitimų ir dabar galbūt galėčiau paprašyti poną Donskį pakalbėti apie tai ir prašyčiau jį pasisakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai aš džiaugiausi šiuo kolegialumo laikotarpiu. Tikrai mūsų dangaus neužtemdė joks debesėlis, puikiai keitėmės nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais dėl įvairių pakeitimų. Tikrai joks darbas susijęs su tokiais jautriais klausimais kaip žmogaus teisės tikrai nebus niekada tobulas ir kiekvieną kartą kartosiu, kad šis kolegialumo laikotarpis buvo labai esminis, aš sulaukiu didelės paramos iš kolegų. Ir plenarnės sesijos metu Strasbūrė turėjau puikų susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir Tai buvo vienas iš svarbiausių susitikimų mano viso darbo ties šiuo pranešimu metu. Laikotarpiu mes pasiekėme labai svarbių kompromisų ir aš tikrai iš viso širdies dėkodamas kolegoms e, norėčiau pasakyti, jog visus pakeitimus paremė visos politinės grupės - EPP, ALDE, Žalieji, Socialdemokratai, GUE, visi išskyrus ECR. Visos politinės grupės prisidėjo prie mūsų darbo tesinumo ir norėčiau pasakyti, jog buvo tik viena išimtis, 25 pakeitimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį kompromisą. Jis e, atėjo iš Aldė kolegos. Visiškai jis nėra kontroversiškas. Norėčiau pacituoti 25 kompromisą. Jis yra toks. Kadangi interneto prieiga yra labai svarbi, siekiant gauti informaciją, e, išaiškos laisvė, susirinkimų laisvė, asamblėjų susirinkimų laisvė, yra labai svarbi siekiant ES skatinti žmogaus teisių užtikrinimą. Taigi norėčiau pasakyti, kad ši formuluotė online arba offline e, buvo kontroversiška, tačiau tai yra vienintelė išimtis, kadangi iki šiol, kaip jau jums sakiau, visus kompromisus tvirtai paremė visos politinės grupės. Uh, Jau daugelį kartų anksčiau buvau pabrėžęs tai, jog mūsų tikslas e, turėti labai sukoncentruotą ataskaitą. Mes e, mėginome išvengti duplikavimų, kartojimusi ir pakeitimai tikrai prisidėjo prie ataskaitos, kuri jeigu bus tikrai sukoncentruota, bus geresnis strateginis dokumentas. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie kompromisai susiję su žiniasklaidos laisvė ir tikėjimo laisvė buvo ypač mums svarbus ypač kompromisai dėl e, žmogaus teisių ir verslo e, aplinkos užtikrinimu. Turiu pasakyti, jog iki šiol aš buvau labai patenkintas kaip pranešėjas, tiesiog laimingas, kadangi e, mačiau didelį kolegialumą ir dedamas pastangas siekiant šio strategiškai svarbaus dokumento ir aš tikrai Pasitikiu savo kolegomis, dėkuoju jiems už gerą bendradarbiavimą, tikrai pasitikiu jūsų paramą šiam dokumentui. Ir tikriausiai tiek galėčiau pasakyti šiuo metu. Ir dar kartą labai Jums ačiū. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Labai ačiū pranešėjui už šį pasisakymą. O dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Nematau nei vieno salėje. Pone Dekaiser turbūt norės pasisakyti. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė, aš atsiprašau. Pasisakau e, Lechtrit vardu. Turiu parengtą ir e, dokumentą. Tai jeigu leisite, aš tuomet ir, ir, ir pasakysiu, kas yra parengta man perduoti jums. Uh, Leichtrid vardu, bet ir savo vardu. Aš norėčiau labai pasveikinti poną Donskį, parengus mūsų nuomonę puikų pranešimą, kai pranešėjas teisingai kalbėjo apie kolegialumo dvasę. Iš tikrųjų, visas darbas vyko laikantis tokios dvasios. Ir mūsų frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes tikrai labai vertiname tokį bendradarbiavimą. Leichtrid galvoja, kad tikrai tie 44 pakeitimai, tai tikrai nėra daug, nes žmogaus teisų klausimais labai daug dažnai būna pakeitimų. Mes 26 sugebėjome kompromisus sudaryti ir Leitfried nuomonė tai tikrai yra puikus pasiekimas mūsų pakomitetėje. Vis tik tai penkis tokius punktus norėčiau išryškinti, rezumuoti. Visų pirma, Leichtrit nuomonė, žmogaus teisų politika turi būti dar stiprinama. Ir svarbiausia, kad Europa kalbėtų vienu balsu šią srityje ir kad mūsų pozicija būtų visiškai aiški dėl žmogaus teisų pažeidimo. Ir aišku, kas mums dar sudėtingi tokie klausimai, tai yra išsiskiriančios nuomonės, ypač valstybės narėse. Dabar antras dalykas. Uh, um, Leichtrit pabrėžia, kas yra labai svarbu, tai mūsų komerciniai santykiai. Čia reikia ypač įtvirtinti darbo nu, standartus, asociacijų teisę, kolektyvinės teisės. Um, panaikinti bet kokį priverstinį darbą, vaikų darbą uždrausti, taip pat, aišku, siekti e, naikinti diskriminavimą įdarbinimo etape. Trečias punktas, jis kalba apie autoritarnius režimus, kokiu, kokie mums yra žinomi, kokius Mes, aišku, kaimynystės politikoje čia galėtumėm paminėti Egipte, kas buvo, Sirijoje, Libijoje, ką mes dar matome, kokią situaciją, ypač kalbėčiau apie pakeitimą, apie mm, eksporto kontrolę dvigų, dviejopos paskirties prekių, ypač uh, tranzito ir, ir, ir, ir prekybos labai griežtą kontrolę, kad būtų taikomi visi demokratijos e, reikalavimai, kad būtų žodžio laisvė užtikrinama ir galiausiai dėl uh, religinio nepakantumo ir diskriminavimo įvairiose šalise. Čia e, Leifstrit pabrėžia, kad reikia panai, išnaikinti bet kokį tokį religinį nepakantumą, kad būtų kovojama su bet kokio e, formos e, nepakantumu, diskriminacija, ar tai būtų rasės, tautybės, religinių pažiūrų ar bet kokiu kitokiu pagrindu. Na ir galiausiai moterų teisės ir vaikų teisės E, kad būtų užtikrinta prieiga prie sveikatos priežios paslaugų, kad būtų išnaikinta visiškai tokia praktika kaip moter, e, moterų e, lytinių organų žalojimas, toliau, kad nebūtų selektyvaus aborto pagal būsimą vaiko lytį ir uh, E, toliau kalbant apie pono Donskio pranešimą, aš dar kalbėčiau apie tokius aspektus, kurie buvo paleisti ir kitose pranešimuose, ką jis taip pat aptarė ir savo pranešime. Tai būtų, pavyzdžiui, e, tas spaudimas, kurį mes galėtumėm padaryti per e, rinkimų procesus ką reikia pabrėžti, apie ką mes jau kalbėję esame ir anksčiau, būtent, kad reikia siekti viso pilno komplekso, viso rinkiminio ciklo, kad jis būtų tikrai demokratinis. Ir čia ką mes galėtumėm padaryti, pavyzdžiui, vietoje ir visas tolesnis procesas, aišku, po rinkimų, ką galėtumėm mes padaryti. Uh, gal galvojant apie plenarnę sesiją ir apie galimą pakeitimą, galbūt reikėtų siekti, kad visas parlamentas prisidėtų prie to darbo ir mes, pavyzdžiui, kur esame vykę, aš pasiremčiau mūsų patirtimi, kur yra specialūs pasiuntiniai, kur buvo delegacijos organizuotos, kad tikrai čia būtent trūksta viso parlamento įsitraukimo, dar tą reikėtų kažkaip tai pasiekti, tai, tai toks dalykas gal būtų svarbus. Ir dar ką aš norėčiau, ponė Donskį, jūs pasveikinti būtent dėl žmogaus teisų punktų. Ne pirmą kartą jau mes grįžtame prie tų punktų mūsų sutartise. Tikrai tai tikrai kenkia Europos Sąjungai, kad tie punktai mūsų sutartise yra tik tai kažkokio tai stilio reikalas, kad yra tik tai įrašomi tie žodžiai, bet realiai tie punktai neįgyvendinami, o iš tikrųjų būtų galima pasitelkti ir sankcijas, mm, ir ypač kai na kalba apie tas trapes valstybės, nebūtinai pačias blogiausias, bet ir apie tas tikrai trapios situacijos valstybės, būtų galima tuos punktus pritaikyti ir tai, kad jie yra netaikomi, yra mūsų silpnumą išryškinantis elementas. Aš manau, kad tikrai jūs labai puikiai akcentavote tą dalyką savo pranešime ir kitais metais, e, kad mums nereiktų vėl smerkti to, kad yra vėl dvigubi standartai taikomi ir vėl yra ES tyla dėl visų tų pažeidimų, kas vykdoma įvairiose valstybėse. Tikrai reikėtų pasistengti, kad situacija pasikeistų, kad e, nebūtų tokių dalykų nei tose valstybėse, kurias mes smerkėme, nei pačia ES bendrai. Tikrai aš manau, kad tai yra puikus pranešimas dėl žmogaus teisų ir manau, kad tikrai ir mūsų, um, e, mūsų tie kompromisai yra puikūs tuo pagrindu, kiek buvo šitiek daug pakeitimų pateikta. Tikrai, manau, puikus pranešimas. Galiu tik pasveikinti poną Donskį, būsiu pranešėję jį parengus. Dziękuję bardzo pani poseł, pan poseł Kuchkan. Dėkoju. Kviečiu poną Kukan pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bendro pobūdžio trumpa pastaba. Kai diskutuojame ir priimame tokio pobūdžio dokumentus, Tai yra baziniai dokumentai, strateginio pobūdžio dokumentai. Tai turi prasme tik tada, jeigu pritarė didžioji dauguma deputatų. Priešingų atveju e, netenka prasmės tie svarbus dokumentai. Aš manau, kad, kaip girdėjome iš pranešėjo, Tik primdami tuos dokumentus absoliučia balsų daugumą galime sustiprinti ES balsą ar vaidmenį, jos institucijų vaidmenį, taisant padėti žmogaus teisų srityje pasaulyje. Ir aš manau, kad bandymas yra geras. Ponas Donskis minėjo, kad vertino labai bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad iš tikrųjų Buvo atliktas didžiulis darbas. Tai reiškia taip pat, kad pranešimas sulaukė didžiulio susidomėjimo, o iš to išplaukia, kad kolegos domisi žmogaus teisų padėtimi, jiems tai yra svarbus klausimas. Ir aš manau, kad jis taip pat galėtų imtis e, lyderystės parengiant šį pranešimą ir jį pristatant. Mm, Dėkoju. Tik norėjau vieną dalyką paminėti čia. Dėl kompromiso. Septintasis pakeitimas, kompromisas ir čia mes pakeitėme dviejų valstybių pavadinimus. Apie Lietuvą ir Lenkiją buvo kalbama čia. Turime dešimtųjų metų pranešimą ir šiame pranešime taip pat buvo kalbama apie kai kurias valstybės, o būtent Jungtinę karalystę ir Prancūziją. Tuomet, tuomet kai kam iškilo kliūčių pasirašyti žmogaus teisų konvenciją. Pakomet, pa, savo pakomitetyje mes esame svarstė šios klausimus, tuomet ponas Ričetas Hovet buvo pranešėjas, minėtų klausimų, aš buvau šešėlinis pranešėjas, kartu su kolegomis mes nusprendėme tų atskirų šalių taip labai neakcentuoti. Aš manau, kad tai buvo vienas iš geros praktikos pavyzdžių. O dabar laiko nebedaug, manau, kad pakeitimams teikti skirtas laikas yra pasibaigęs. Ne, sako pirmininkas, jis yra rytoj. Rytoj vyks balsavimas. Balsuos užsienio reikalų komitetas. Ir paskui pranešėjas e, gaus komentarus ir ko gero bus galima pasiekti tą pačią praktiką, kokia nutiko su 2010-2011 metų ataskaita. Sulaukti turėtume ir Europos komisijos atstovų komentarų. Prašom, žodis Europos komisijos atstovui. Just, um, hesitating slightly, but uh, Michael Swan from the. Michael Swan iš išorės veiksmų tarnybos, o ne iš komisijos. Pirmininkas, atsiprašau, tai buvo mano klaida. Na, žinoma, mes glaudžiai bendradarbiavome su komisija. Aš nesu parengęs pranešimo kaip tokio, galiu pasakyti tik tai, kad mes taip pat labai rėmėme pono Donskio e, požiūrį, kurio jis laikėsi būtent siekti supaprastinto ir sukoncentruoto teksto. Deja, mes neturėjome galimybės išanalizuoti kompromisinių pakeitimų, taigi negaliu jų pakomentuoti. Žinoma, mes lauksime jų kuo anksčiau, kuo greičiau. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra toks, jog, na, aš nemačiau teksto, bet buvo paminėta išraiškos laisvė online ir offline, internete ir ne internete. Galiu patvirtinti, kad tokia formuluotė tikrai nekelia problemų ir žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plano 24 punktas e, taip pat kalba apie tai. Tai buvo dar birželio mėnesį tarybos patvirtintas dokumentas. Taigi tie galėčiau pasakyti ir labai laukiu kompromisinio teksto, kurį galėčiau panagrinėti. Ačiū. Labai ačiū. Dėkojame ponui Suon iš išorės veiksmų tarnybos. O dabar norėčiau paklausti ponio Donskio, ar jis norėtų dar kartą pasisakyti. Taip, labai trumpai, ponė pirmininkė, labai ačiū iš tikrųjų už jūsų labai malonius žodžius, kuriuos išgirdau iš savo kolegų ir galiu pasakyti tik tai, jog mes visi, šešėliniai pranešėjai ir kolegos, mes visi jautėme, kad atliekame tinkamą darbą. Ir galiu pasakyti, kad visi nuopelnai neturėtų būti suteikiami vien tik tai pranešėjai už mano kuklės pastangas, bet manau, jog mes visi sutelkėme pastangas, kad parengtume labai rimtą dokumentą, kuris e, taptų ES strateginės e, politikos dalimi ir mes visi kartu dėjome pastangas, kad to pasiektume. Vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų malonų dėmesį, yra susijęs su septintuoju kompromisiniu pakeitimu. EPP šešėlinis pranešėjas ponas Tokišas susitiko su tokia formuluotė ir jis, e, na, tikėkimte manimi, mano pirminė pirminiai ketinimai tikrai nebuvo stigmatizuoti Lenkijos, e, būtent Lietuvos kaimynės. Mano pirminis impulsas toks buvo. Mūsų, kaip Lietuvos klaidos čia prisidėjo. Ir tikėkite manimi, mano pirminis impulsas e, tikrai e, nebuvo toks, kaip lietuvis aš jūs galiu tuo patikinti. O dėl viso kito, tikrai džiaugiuosi maloniomis pastabomis Tai tikrai yra labai svarbus minčių ir įkvėpimo šaltinis ir aš tikrai tikiu, kad mes dedame žingsnius tinkamą kryptimi tam, kad mūsų balsas būtų išgirstas visame pasaulyje. Labai ačiū. Labai ačiū. Taigi, kaip suprantu, jūs nenumatote tos teksto dalies pakeitimo. Iki šiol visgi buvau įsitikinęs, kad ir, ir aptaręs tai su visais šešėliniais pranešėjais ir išklausęs pono Tokišo argumentų, mes tikrai surinkime labai rimtą diskusiją šiuo klausimu, ponė pirmininkė, ir iš tikrųjų ponas Tokišas išreiškė kai kurių abejonių dėl to, tačiau mes priėmėme bendros pozicijos jog tai nėra susijęs su ES šalių stigmatizavimu toli gražu. Todėl aš ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog pradžioje formuluoti buvo susijusi su šalėmis - Lenkija ir Lietuva. O vėliau mes vietoj to nusprendėme kaltinti ne valstybės, bet pareigūnus už tai, kad jie padarė tam tikrų klaidų ir kad e, išdavė poną Belenskį Liukašenkos režimui. Ir manau, jog toks pakoregavimas jūs patenkins. Ir ponas Tokišas su to sutiko. Ir mes tikrai pamanėme, jog buvo labai gera mintis nekaltinti iš esmės visiškai beprasmiškai valstybių. Mes manėme, jog tai yra susijęs su techninio pobūdžio klaidomis, kurias padarė pareigūnai, valstybiniai pareigūnai. Ir tai buvo paminėta ateities labui, kad tai nebepasikartotų. Ačiū. Taigi, suprantu jūsų ketinimus čia. Tačiau nesutinku su tokiu sprendimu. Manau, jog mūsų požiūrį gali išsiskirti šiuo klausimu. Žinoma, tai, kas įvyko, neturi pasikartoti. Manau, jog čia trūko jautrumo iš tų, kurie veikė neapdairiai pusės, informacija, kurią jie pasinaudojo neapdairiai. Jie turėjo informaciją, kuri e, turėjo išlikti konfidenciali. Ir ši informacija yra susijusi žmonėmis, kurie kovojo dėl žmogaus teisų, kurie buvo pozicijos nariai. Ir buvo apribojamos tokių žmonių teisės, kurie gynė demokratiją ir žmogaus teisės. Ir šie žmonės susiduria su tikrai neproporcingo tyčio apribojimais. Ir tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos vyriausybės čia buvo susijusios. Ir nuobaudos buvo pritaikytos su to susijusiems žmonėms. E, dėl to kilo diskusijos susijusios su visos šios padėties moraliniais aspektais. Vyko diskusija dėl tų įvykių, kurie ir privedė prie viso šio incidento. Buvo imtasi žingsnių ir šiais žingsniais ketinta kompensuoti už e, susijusiems asmenims padarytą žalą, bent jau e, išspręsti moralinę, moralinės žalos aspektus. Taigi dabar norėčiau baigti diskusijas šio klausimu ir norėčiau jūs informuoti, kad po mūsų šiandienos diskusijos dėl šios ataskaitos vyks balsavimas užsienio reikalų komitete, o paskui vyks balsavimas gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Taigi, gruodžio mėnesį balsuosime dėl šios ataskaitos plenarnėje sesijoje ir vėliau laikysimės parlamentinės tradicijos ir gruodžio plenarinė sesija baigs darbą dėl metinės ataskaitos. Mes aptarėme Sakarovo premijos laimėtojus šiandien. Taigi norėčiau dabar baigti šeštą punktą, šešto punkto nagrinėjimą. Šiuo metu nėra pono Tavareso. Jis yra atsakingas už septintą mūsų darbo tvarkės punktą. Tačiau ponė Vaiderė, Vaiderė yra pasirengusi kalbėti ir ji sutiko, kad darbo tvarkė būtų pakeista, taigi galime ją pakeisti. Ir todėl dabar norėčiau paprašyti ponę Vaiderę aptarti finansų ir ekonomikos krizės poveikį žmogaus teisėms. Taigi galbūt galėtume dabar aptarti šį dokumentą. Aptarsime šio dokumento um, pakeitimus. Turime jį anglų kalba, o gruodžio 6 dieną aptarinėsime šį dokumentą visomis kalbomis. Kitais metais šis dokumentas bus uh, aptarnėjamas ir tvirtinamas sausio mėnesį. Dėl jo bus balsuojama užsienio reikalų komitete sausio 31 dieną, o paskui kovo mėnesį tikriausiai mes jį aptarnėsime plenarinėje sesijoje. O dabar suteikiu žodį poniai Vaiderė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi, kaip matau, nėra labai daug kolegų šioje salėje, na, šiaip ar taip vis dėlto pabandysiu pasakyti keletą žodžių pristatymui. Kaip žinia, pranešimas dėl finansų ir ekonomikos krizės poveikį žmogaus teisėms yra svarbus. Aš dirbu prie šio pranešimo ir čia kalbama apie naujus dalykus mūsų pakomitečiai. Būtent dėl to aš ir džiaugiausi, kad, kad esu pranešėję šiuo klausimu. Na, iš tikrųjų, pranešimo rašymas buvo iš tikrųjų iššūkis ir, ir labai įdomus dalykas. Manau, kad visi turėtume pasakyti, kad mums tai, tai buvo įdomus klausimas. Liepa vyko klausimai. Daugelis žmogaus teisų pakomitečio narių dalyvavo šiame klausime. Paskui buvo vasaros atostogos, tačiau ir dėl to būtent ekspertai tik tai rugsėjį galime gauti tam tikrus apibendrinimus iš ekspertų, tačiau mano padėjėjai dirbo be atvangos ir dabar darbo dokumentas yra parengtas, galiu jums jį pristatyti. Tikiuosi, kad komentarų iš kolegų sulauksiu. Dokumentą kolegoms siuntėme elektroniniu paštu ir tikiuosi, kad jie spėjo susipažinti ir ar man asmeniškai, ar kitaip kolegos pateiks savo pastabų. Ekonominė ir finansų krizė palėtė visus regionus ir visus žmonės. Tačiau šio pranešimo apriektis yra šiek tiek kitokia. Norima įvertinti finansų ir ekonomikos krizės poveikį trečiosiuose valstybėse, ne ES valstybėse. E, didžiausias dėmesys skiriamas besivystančioms ir mažiausiai išsivystančioms valstybėms. Tiesiog tą labai svarbu žinoti e, prieš teikiant pakeitimus, kad kolegos nesūstų pakeitimų apie ES valstybės. Na be abejo, be sivystančios ir mažiausiai vystančios šalis nukentėjo nukistės labiausiai, sumažėjo jų eksportas, jos labiausiai įsiskolinusios ir mažėja taip pat tiesiog investicijų į jas. Visą tai kelia daug sunkumų įgyvendinant ir užtikrinant žmogaus teisės. Labai svarbu pabrėžti, jog finansų ir ekonominė krizė yra glaužiai susijusi su daugeliu kitų krizių. Pavyzdžiui, trūksta maisto, energijos išteklių, socialinių kai kurių paslaugų. Ir empiriniai tyrimai paminėti pranešinę taip pat rodo, kad visa tai turi didžiulį įtaką žmogaus teisų kontekstui. Neįmanoma bus išspręsti žmogaus teisų klausimų, jeigu nebus užtikrinamas į visą apimantis ekonomikos augimas, įtraukiantis ekonomikos augimas ir jeigu negerės darbo sąlygos, jeigu negerės gyvenimo standartai. Visa tai padeda geriau gyveninti žmogaus teisės. Būtent dėl to skatinu besivystančias valstybės pasinaudoti prekybos preferencijų susitarimai su ES ir čia valstybės turėtų tą sistemą pasinaudoti tam, kad galėtų paskatinti savo ekonomikos e, augimą. Be abejo, e, kovoti su krize nėra tik ekonominės politikos rytis. Būtina užtikrinti reikiamas investicijas į švietimą. Tai teisė į švietimą yra savaime jau viena iš žmogaus teisių. Aš apie tai kalbu ir savo dokumente. 2008 metais e, buvo pasiekta e, nemažai švietimo srityje. 61 milijonas vaikų besivystančiose ir mažiausiai vystyčiose valstybėse nejo į mokyklą. Ir jie liko be moksliais. Taigi norėčiau priminti, kad dabar Per 190 milijonų vaikų nuo 5 iki 14 metų yra priversti dirbti. Vyriausybės turėtų ypatingai susitelkti prie tų sričių, kurios padeda geriausiai ginti žmogaus teisės. Daugiausia nukentėjo nuo krizės Labiausiai pažeidžiami asmenys, skurdžiausiai gyvenantis, ypač tie, kurie gyvena didžiausiame skurde, jie gyvena, e, tie žmonės su mažiau negu vienu doleriu per dieną. 200 e, milijonų 2012 metais bedarbių toje šalyje, tose šalyse dabar priskaičiuojame. 2008 metais jų buvo 27 milijonai. Mano didžiausias rūpestis aišku, labiausiai yra susijęs su pažeidžiamiausiamis visuomenėmis, visuomenės grupėmis, tokiomis kaip senyvi žmonės, moteris ir vaikai. Aš teikiu rekomendacijas vyriausybėms ir aš manau, kad visų vyriausybių uh, tikslas turėtų būti pirmiausia apginti šių pažeidžiamiausių žmonių grupių teisės. Vyriausybės turi užtikrinti žmogaus teisų gynimą ir jų gyvendinimą, bet kokiam kontekstui esat net sunkiausios krizės metu. Tad raginu vyriausybės imtis visų priemonių, kad būtų galima užtikrinti teisingumą visiems, kad būtų galima ypatingą dėmesį skirti skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Tuo pat metu mes turime e, sudaryti galimybę žmonėms užsidirbti daugiau pajamų. E, tai reiškia, kad tuomet bus apgintos pažeidžiamiausių žmonių teisės, turime sudaryti daugiau galimybių žmonėms, o ne tik juos neribotai saugoti. Būtent dėl to aš ypatingai pabrėžiau būtinybę užtikrinti žmonėms prieigą prie energijos išteklių. Milijardas žmonių neturi elektros, tai yra skandalingi dalykai. E, prieiga prie energijos išteklių, prie elektros padėtų sumažinti skurdą, padėtų pagerinti našumą, padidinti pajamas, padėtų kurti e, mažas įmonės, mikro įmonės ir taip turiu ir panašiai. ES valstybės narės turėtų laikytis e, savo įsipareigojimų besivystančių ir mažiausiai išsivyščiusių šalių atžvilgių, tačiau tai yra tik sprendimo dalis. Lygiai taip pat svarbu yra politikos nuseklumas ir koordinavimas, siekiant padidinti uh, E, išorinės pagalbos efektyvumą. Sveikinu, kad galiausiai e, peržiūrimas pagalbos teikimas mažiausiai išsiušiams valstybėms. Šalis turės galimybę padidinti savo pajamų proporcijas ir bus galima užtikrinti geresnės pajamas skurdžiausiai gyvenantiems gyventojams. Visa tai yra glaudžiai susiję su žmogaus teisų gyvendinimu Ir būtina užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų visų ES iniciatyvų viena iš svarbiausių sudėtamųjų dalių. Ir čia ponui Lambrinydis tenka labai sunkiai užduotis, kad taip ir būtų elgiamasi. Įgyventinimo mechanizmas turi būti numatytas sklandžiai veikiantis, turi būti numatytas stebėsenos mechanizmas, kaip, vyks, kaip įgyventinamos uh, Europo, kaip, kaip įgyvenime ES susitarimai valstybėse, su kuriomis įmamasi bendradarbiavimo. Aš, turi būti toliau tęsęs bendradarbiavimas jungtinių tautų organizacija. O Oliver de Schutter parengė e, pranešimą apie maisto pakankamumą. Būtina užtikrinti reikiamą socialinę apsaugą žmonėms, kad jie turėtų maisto. E, Maničiau, kad finansinių sandorų mokesčio įvedimas galėtų būti inovatyvus mechanizmas, kuris galėtų padėti apsirūpinti lėšomis siekiant e, ginti žmonių ekonominės ir socialinės teisės. Tam būtų galima panaudoti šį mokestį. Prie jų priešvados, kad net galutinis pranešimas ir toliau tebe bus lyg neužbaigtas, nes krizės tęsiasi, toliau žmonės kenčia nuo krizės kasdieninėme gyvenime. Manau, kad šią temą mūsų pakomitėtis turi dirbti ir ateityje, siekiant atkreipti dėmesį pirmiausiai regionų skirtumus. Trūksta skaičių, tikslių duomenų apie regioninius skirtumus. Ir aš manau, kad mes turėtume prie šių dalykų labiau padirbėti. Tai štai, tiek norėjau šiandien pasakyti. Jūs turite gavę darbinį dokumentą, priešai save ant stalo, norėčiau klausyti kolegų komentarų. Ne, nebūtinai šiandien, bet galbūt vėliau. Labai džiaugčiausi, kaip jau sakiau, jei sulaukčiau jūsų vertingų e, komentarų. Ačiū, kolegos. Dziękuję bardzo pani poseł Wajdere. Czy... Ačiū kolegai Vaiderė. Ar kas nors iš kolegų turėtų kokių klausimų? Tai pirmas pranešimo pristatymas. Nematau daugiau norinčių pasakyti. Smaikas Vonai iš užsienio reikalų tarnybos. Ačiū pirmininkė. Neturiu parengęs konkretaus pasisakymą šią klausimą. Mes gavome mm, šio pranešimo projektą visai neseniai ir tik tai tokia būtų gal preliminari kol kas reakcija. EIVT taip pat e, masto apie tos lausimus, kurie aptarti e, šio pranešimo projekte. Tai yra žmogaus teisų situacija. Po 2015 metų, kai baigs galioti tūkstantmečio vystimosi tikslai. Gal tai reikėtų paminėti, kadangi tai būtų svarbi tolesnių pamastymų sritis. Mes kol kas dar tik tai pradedame tą procesą tūkstant, tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūros, bet aš manau, kad gal būtų svarbu tiesiog paminėti tą momentą. Dėkoju. Manui Suon. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Daugiau nematau norinčių pasakyti, taigi dėkoju poniai Vaideriai. Toliau reikia pasakyti, aišku, kad akivaizdu, jog krizės metu turtingieji toliau lopsta, o neturtingieji toliau skursta. Taigi krizė stipriausias smūgis suduoda tiem, kurių situacija ir taip yra pati blogiausia. Ypač mm, krizė suduoda smūgį tiem, kurie gyvena sudėtingos ekonomikos valstybėse, kurie gauna mažesnės pajamas, kurie turi didesnės šeimas, kurie dėl vienu ar kitų priežasčių um, uh, susiduria su įvairiais sunkumais gyvenime, ar tai e, su įvairiomis lygomis, ar tai darbo yra netekę ir taip toliau. Taigi visi tie veiksniai įtakoja tų žmonių gyvenimą. Aišku, kad e, geriau gyvenančiose valstybėse uh, lengviau yra mm, tvarkyti su sudėtinga situacija, galima ir, ir įvairią socialinę paramą organizuoti, ir darbo rinkos situaciją kažkaip švelninti. Mm, įvairios e, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, žinoma, gali prisidėti prie to darbo. Taigi, mm, galima organizuoti įvairią paramą, netgi, soc, netgi psichologinę pagalbą galima organizuoti, nes kartais e, psichologiniai veiksniai yra tokie pat svarbus kaip ir e, e, bendra materialinė situacija. Dabar, kalbant apie tos dalykus, kuriuos mes aptarėme Europos parlamente, norėčiau paminėti tai, kas uh, yra susiję su ES 2020 metų strategijos tikslais. Tai yra ir klimato srities tikslai, energetikos politikos tikslai. 20 procentų atsinaujančios energijos tikslas ir tuo klausimu yra atlikta nemažai tyrimų. Uh, matėme įvairias sąlygas pastaruoju metu besiformuojant, kurios leidžia panaudoti plačiau tvaresnius aplink aplinkos požiūrių um, produktus ir biokūrą ir taip toliau, bet žinoma, matome ir situaciją, pavyzdžiui, dėl sukūro kainomis ar maisto rinkoje. E, klimato mm, politika, aišku, turi didžiulį poveikį įvairioms rytims ir žinoma, kad kainos labai kyla dėl bendros situacijos. Visa tai, aišku, kartu su krizės poveikiu um, dar labiau įtakoja bendrą situaciją pasaulyje, pavyzdžiui, um, žmonių galimybės apsirūpinti maistu. Jūsų pranešime kalbama apie įvairius dalykus, įvairius veiknius, kurie visi yra labai svarbus Žmogaus teisėm, aišku, bendra krizės situacija daro didžiulį poveikį. Dėkoju Jums už šį aptarimą. Toliau dar ir gruodį, ir sausį mes kalbėsime šį klausimą, o kovo mėnesį plenarnėje sesijoje aptarsime tuos klausimus. O dabar galime sugrįžti prie ankstesnio darbo tvarkės punkto. Ponas Tavarės atėjo. mūsų pakomitečio ir dėvė komiteto nariai dalyvavo. Mūsų pakomitečio nariai, kurie dirba ir dėvė komitete, turėjo išeiti kadangi, į, į, į to komiteto posėdį, kadangi ten vyko balsavimai. Taigi normalu, kad kai kurių narių nėra. O dabar suteiksiu žodį ponui Tavareš. Aptarsime septintą darbo tvarkės punktą Europos Sąjungos žmogaus teisų strategiją. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os colegas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Sveikinusi ypač šiltai su tais, kurie netrukus bėgs į debę komiteto posėdį. Pabandysiu pakomentuoti e, Alsenso nuomonę žmogaus teisų pakomitetis teigiamai vertina DEVE komiteto e, nuomonę, nors kartais nutinka taip, kai sulaukiama komitetų nuomonės, kuri netitinka būtinai mūsų linijos. O kolegos Svenso nuomonė e, neturi šio trūkumo. Kitaip tariant, su mūsų tikslais ir mūsų linija sutampa. Tad neigiamus kritikos išsakyti netenka kolegos Svensen pranešimo atžvilgių priešinkai. Manyčiau, kad ta nuomonė yra tikrai labai pozityvi. Tai štai. Norėjau pasidžiaugti Deve komiteto parengtą nuomonę. Iš Deve komiteto sulaukime pakeitimų savo nuomonę ir jūs pamatysite, kad aš prie visų pakeitimų, kuriuos pasiūlė Deve komitetas, padėjau pliusą. O jei kas mat, jeigu kas nematė tos nuomonės, jis nežinau, ar kolegas Vensin čia yra. Jisai lyg žadėjo ateiti, bet Na, jeigu jo nėra, tai nieko tokio jums. Leidus norėčiau pasakyti štai ką. Tikiuosi, kad neklystu. Pabandysiu apibendrinti pono Svensson nuomonę. Tai yra ta nuomonė, kur nurodina, nurodoma būtinybė ES lyderystės ir toliau ir panašiai, ir toliau likti lyderę žmogaus teisų gynimo srityje. Taip pat yra sakoma, kad norint, kad ES būtų lyderinė, turi būti nuosekli savo visų politikų įgyvendintoje. Pagarba žmogaus teisėms suprantamas, labai svarbus dalykas. Tačiau būtina laikytis dinamiškumo dvasios įgyvendinant bet kokią mūsų politiką. Tai yra būtina, kad būtų galima tinkamai ginti žmogaus teisės ir jas reikiamai įgyveninti. Tai svarbu ir trečiosiams valstybėms ir Europos Sąjungai. Ir tas nuoseklumas yra tikrai būtinas dalykas, kad mūsų elgesys viduje ir užsienyje būtų nuoseklus. Žmogus teisės nėra kažkoks vargšas, e, tai nėra kažkoks žmogaus teisų vendinimas, žmogaus teisų principai nėra vargšas giminaitis kažkokių kitų politikų, tai turi būti visų ES politikų sudėdamoji dalis. Teisinės valstybės, pluralizmo, demokratijos principų gyvenimas taip pat yra svarbus. Ir savaime tik tai kalbėti apie šias politikas nepakanka. Būtent dėl to Mes pasitelkėme ES priemonės, kuris bus sukurtos prieš keletą metų. Diskusijos kartais dėl to vyko audringos komitete. Čia galėtume paminėti keletą tų priemonių. Žmogaus, Europos žmogaus teisų fondas yra viena iš tų priemonių tik. Kitaip tariant, žmogaus teisės kaip aspektas turi būti tvirčiau numatytas visose ES susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis. Ir mes manome, kad dažnai ne, ne, nesekama, kaip įgyvendinama ši nuostata. Nes jeigu ir būna dokumentuose, praktikoje dažnai jie būna nekreipiama dėmesio. Taigi būtina siekti, kad nuostata būtų efektyviai gyvendinama kad trečiosios valstybės būtų priverstos tinkamai gyveninti žmogaus teisų apsaugą ir kad ES taip pat šito aspekto nepamirštų pas save. Kol kas tos nuostatos yra tokios bedantės, jeigu taip galima pasakyti, tačiau prie to aspekto dar reikia padirbėti ir yra dalykų, kuriuos aš jau minėjau, kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Delio komitetas sako, kad kai kuriais atvejais tos nuostatos yra tokius, kurios leidžia kartais pasitelkti korekcijos mechanizmo ar įspėjimo mechanizmą. Ir galime numatyti netgi sutarties sustabdymą. Taigi, reikėtų turėti tokius sutarimus, kurie būtų efektyvesni, geresni. Į tai norėjau atkreipti dėmesį devė komitetas. Tai štai, tiek būtų apie devę komiteto nuomonę. Manau, kad vienintelis spraga, kurią išvelgiau šiame dokumente, ir tai yra kažkas ką mes bandėme apimti, bet tai nepasirodė esą labai lengva. Tai yra prekybos santykių klausimas ir prekybos klausimai. Be abejo, visa tai yra aktualūs dalykai. Dažnai tai bandom atkreipti dėmesį. Susitikimus su šešėliniais pranešėjais metu taip pat bandėme tuos klausimus kelti. Žmogaus teisės, e, įmonių socialinė atsakomybė ir prekybos santykiai irgi yra tas aspektas, kuris turėtų būti e, nagrinėjimas. Mes bandėme siekti kompromiso, kad visiems dokumentas būtų priimtinas. Tačiau aš manau, kad nu, tai štai liko tokia spraga. Ir aš pats tą jaučiu ir kolegos tai minėjo ankstesnio sutikimo metu. Nes Europos parlamente mes nekartą esam sakę, kad yra Neįmanoma, kad ES patiktų tik kažkokią retorinę politiką. O ji bus retorika ir neefektyvi e, tada, jeigu mes nenumatysim priemonių reikiamų jos gyvendinimui. Jeigu mano, matoma, kad mūsų partneriai nesilaiko žmogaus teisų apsaugos principų, be abejo, mums tai kelia visiems susirūpinimą. Klausimas nelengvas. Manau, kad parlamento dar laukia ilgas kelias, kad būtų galima pateikti labai konkrečius uh, siūlymus, e, sulaukti jų iš Europos komisijos, iš išorės veiksmų tarnybos, juos pateikti tarybai, nes yra būtina žinoti, ką daro ES įmonės ir ES piliečiai turi teisę būti užtikrinti, kad necento negaus tos įmonės, kurios nesilaiko žmogaus teisų principų. Taigi būtina užtikrinti prieigą prie dokumentų, suteik, dokumentų suteikti žmonėms informaciją, kurie tuo domisi. Ir dažnai šalyse ES delegacijos pirmos pastebi žmogaus teisų pažeidimus ir apie juos praneša. Yra būtina, kad mes gautume informaciją apie tokias įmonės pažeidėjas, kad galėtų jos sulaukti ir ekonominių sankcijų arba baudžiamųjų sankcijų, jeigu tokių reikia Yra būtina, kad tos sankcijos realiai būtų taikomos. Deve. Komiteto nuomonė būtent šio aspekto labiau nepaliečia, o tai yra tas aspektas, kuris padėtų užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų ginamos aktyviau. Ir tai būtų tas dalykas, kurį labiau apimtų mūsų nuomonė. Na ir pabaigai galėčiau pasakyti štai ką. Rytoj vyks balsavimas Tartautinės prekybos komitete. Strasbūrė jau vyko sustikimas kompromisiniams pakeitimams parengti. Aš dar viską, ką galiu, kad pakeitimuose atsirastų mūsų ir kolegų nuomonė, kad būtų galima pasiekti konsensuso klausimų, kuris rūpi mums visiems. Ir tas klausimas yra žmogaus teisų apsauga. Būtina, kad apsauga būtų efektyvesnė, inovatyvesnė ir ne tik užsienyje, bet taip pat ir mūsųse, ES viduje. Kolegų komentarai be abejo bus labai svarbus. Ir taip pat svarbu užtikrinti reikiamas priežiūros priemonės, kaip mūsų rezoliucijos yra gyvendinamos. Reikėtų efektyviau veikti gavus informacijos apie žmogaus teisų pažeidimus. Tuomet Europos parlamentas galbūt galėtų būti įgaliotas asmeniškai sekti žmogaus teisų klausimus. Kompromisinius pasiūlymus ir kolegų pateiktus pakeitimų siūlymus peržiūrės galiu teikti, kad turime 18 kompromisinių pasiūlymų, dėl jų rytoj balsuosime. Dar. Nesulaukiau reakcijos kokių nors frakcijų, kurios būtų apskritai priešiškai nusiteikusios dokumentų požiūrių. Tai štai, kolegos, jeigu turite pastabų, esu jūsų paslaugoms iki paskutinės minutės. Ir be abejo, žodinio pakeitimo būdu taip pat galima surasti ir paskutinės minutės kažkokių sustarimų. Ačiū kolegoms dalyvavusiems tame posėdėje ir kurie ne tik padėjo renkti kompromiso pakeitimus, bet ir padėjo atlikti būtiną darbą, man būtiną darbą. Taigi kolegos, išaiškinę visų pakeitimus, atliko rimtą pedagoginį darbą mano atžvilgiu. Pamatysite balsavimo sąraše, kad kolegoms daugeliu atveju pritariu. 90 procentų pakeitimų aš pritariu, aš raginu jūs vertinti juos teigiamai. Dėkoju. Dziękuję bardzo. E, poproszę o zabranie głosu teraz shadow raporterów. Kinga Gal jest e, z nami, proszę bardzo. Uh, the... Dėkoju pranešėjui už tai, kad laikėsi labai atviro požiūrio ir už tai, kad mėgino surasti kompromisus ir įtraukti kaip galima daugiau narių, kiek tik įmanoma. Tikrai turėjome labai daug pakeitimų, galiu taip pat pasakyti tai, kad dauguma iš šių pakeitimų uh, sulauks pritarimo iš EPP, mes e, turime gana daug kompromisinių pakeitimų. Susidūrėme su rimta problema dėl vieno pakeitimo. Manau, jau galime tai aptarti. Būtent dešimtasis kompromisas. Mes dar turėsime prie jo grįžti ir jį aptarti su pranešėju. Manau, kad visas pranešimas yra labai išsamus, jis apima visus klausimus, kuriuos būtina spręsti, kalbant apie ES žmogaus teisų strategiją Mes pamėginome surasti sklandesnę formuluotę ir suteikti labiau teigiamą žinę, kalbant apie visą pranešimą. Mes sutikome, sutarėme su pranešėju apskritai, kad reikalingas didesnis veiksmingumas šioje srityje, kalbant apskritai apie žmogaus teisės. Taigi, dar Grįšime prie dešimtojo pakeitimo aptarimo su pranešėjų, tačiau galiu pasakyti, kad apskritai mes e, remiame šį pranešimą. Dziękuję bardzo. Labai ačiū už tai, kad pateikite savo nuomonę. Ir dabar norėčiau paprašyti pono Svenseno, kuris e, e, pateikė Deve komiteto pranešimą nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Tavaresui už, mano nuomonę, puikų pranešimą šią temą. Mano nuomonė buvo vienbalsiai patvirtinta DV komitete ir aš norėčiau trumpai pristatyti keletą e, pastraipų, kurios mano nuomonė yra pačios svarbiausios ir tikiuosi, kad komitete taip pat balsavimo metu bus joms pritarta. Iš vystimosi perspektyvos, žinoma, iš Labai kontrastantis dalykas yra matyti, jog laikomasi žmogaus teismės grįsto požiūrio visuose ES užsienio santykiuose. Ponas Tavarėsas tai mini probėgšmais, tačiau manau, jog tą būtų galima dar labiau sustiprinti ir pabrėžti. Ta pati būtų galima pasakyti apie e, OECD vystimosi politiką, apie kurią kalbama ketvirtoje dalyje. Raginčiau komitetą pritarti tam. Galiausiai norėčiau pabrėžti šeštos dalies svarbą. Ši dalis yra susijusi su tuo, jog reikėtų vertinti žmogaus teisų gynimo aspektus besivystančiose šalyse. Ir taip pat kalbant apie septintąją dalį, yra labai svarbus Europos demokratijos fondas ir jo e, svarba žmogaus teisų gynėjams. Labai ačiū. Labai ačiū. Norėčiau paprašyti ponos Von iš išorės veiksmų tarnybos pasisakyti. Labai ačiū. Taip, labai trumpai ir vėl galėčiau pasakyti, kad mes labai daug investavome į ES žmogaus teisų strategiją Labai svarbu, kad Europos parlamentas taip pat čia pateiktų svarų atsaką. Keletas dalykų susijusių su vystimosi komiteto pristatytą nuomonę. Norėčiau pabrėžti tik tai, kad ypač penktas, šeštas ir septintas punktai yra vykdomi integruojant šalies strategijas dėl žmogaus teisių aspektų, teikiant joms paramą, įtraukiant žmogaus teisų aspektų vertinimą, skiriant paramą, ypač susijusią su biudžeto parama. Nuo balandžio mėnesio buvo skurtas naujas mechanizmas ir buvo įsteigtas vykdantysis komitetas, e, skirtas konkrečiai tam, jog užtikrintų, kad procesas vyktų tinkamai. Taip pat dedamos pastangos siekiant apsaugoti ir remti žmogaus teisų gynėjus. Manau, jog tai užima svarbę vietą aukšto lygio įgaliotinės žmogaus teisų klausimais darbo tvarkėje, spaudžiant valstybės narės šioje srityje, įskaitant Šautą City iniciatyvą. Ir dabar susidėlioja šio viso darbo kaleidoskopas, vykdant e, veiksmų planą. Norėčiau pasakyti, kad įvairių aspektų svarbos atspindys kaip tik tai ir yra. Ir baigdamas norėčiau pasakyti jog, žinoma, mes labai laukiame e, šių kompromisinių pakeitimų tam, kad galėtume suformuoti savo požiūrį jų aspektu, aspektais. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Tavarės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti keletą trumpų pastebėjimų angliškai šį kartą. Pirmiausia, Atsakysiu kolegai Svensenui. Aš jau minėjau jūsų nuomonę ir pasakiau, jog aš visiškai sutinku su jūsų nuomonė. Jūsų punktai buvo įtraukti kaip pakeitimai į mano pranešimą ir į balsavimų sąrašą aš nurodžiau pliusus prie šių pakeitimų Ir man labai svarbu, kad vystimosi komitetas e, man reikalinga dalyvauti šiame darbe. Jūsų pastebėjimai yra labai svarbus tam, kad mes turėtume išsamesnį ir nuseklesnį požiūrį žmogaus teisų klausimais. Žinoma, nepaviršutiniška. Ir, kaip sakėte, būtina to dalis galbūt nėra pakankama, tačiau visuomet e, to būtina dalis yra pagarba žmogaus teisėms, pagarba, pagarba žmogaus te, e, pagarba valstyb, teisinės valstybės principui, demokratijos užtikrinimui. Taigi tik galiu pakartoti, kad visiškai protinga būtų įtraukti jūsų pastebėjimus į mano pranešimą, ką aš ir padariau. Dėkuoju už mūsų bendradarbiavimą, kuris jau vyko rengiant kompromisinius pakeitimus. Mes Pasitikrinsime taip pat ir dėl dešimtojo pakeitimo ir pažiūrėsime, ką galima būtų padaryti tuo klausimu. Aš esu atviras tam ir, ponės Vonsai, dėkoju už jūsų pastabas. Tai yra jau trečia ar ketvirta diskusija dėl šio pranešimo ir aš manau, jog turinys patobulėjo nuo pirmojo varianto. Dėkoju Jums už tai. Rytoj balsuosime AFET komitete. Kaip jau sakiau, aš tikrai laukiu visų pakeitimų ir visus juos remiu. Ačiū. Labai ačiū, ponė Tavarešai. Dėkoju šešėliniams pranešėjams. Dėkoju ponui Svensenui, kuris atstovauja vystimosi komitetą. Komitetui. Kaip sako pranešėjas, mes balsuosime rytoj 15 val. AFET komitete. E, tai buvo mūsų šiandienos diskusijų tema. O rytoj 15 val. taip pat vyks klausimas. Pakomitečio klausimas dėl Janešo Kočeko. Taigi šie du dalykai kertasi, tačiau norėčiau visgi jūs pakviesti dalyvauti tame klausime dėl Janešo Kočeko. Jis buvo labai svarbus asmuo, suvaidino esminį vaidmenį skatindamas gerbti vaikų teisės. Jis buvo rašytojas, humanistas, daktaras, mokytojas. Ir jis pašventė save šiam reikalui, kovojo už vaikų teisės gete, pasinaudojo savo sugebėjimais, talentais ir stipriosiamis savybėmis ir paskyrė savo gyvenimą šiais ryčiai. Taigi norėčiau, kad padiskutuotume dėl vaikų teisių, turėdami omenyje šio didžio humanisto darbą. Jis tikrai ir toliau mums pastarnauja pavyzdžių. Taip pat norėčiau parekomenduoti knygą, kurią jis yra parašęs. Aš ir pats su dideliu entuzijazmu perskaičiau šią knygą. Ir tikrai išlieka labai šiltas prisiminimas apie jo veiksmus. Taip pat bus e, atidaryta ir paroda apie jį pirmame aukšte ir ši paroda bus skirta šio didžio žmogaus atminimui. Deja, kertasi šie du renginiai su užsienio reikalų komiteto posėdžiu. Na, o mūsų kitas posėdis vyks lakryčio 28-29 dienomis Briuselėje. Tikiuosi, kad manau, jog mes aptarėme visus darbo tvarkės klausimus. Norėčiau Jums visiems padėkoti. Dėkoju parlamento nariams. Norėčiau padėkoti ir komisijos atstovams, išorės veiksmų tarnybos atstovams, mūsų svečiams ir taip pat norėčiau padėkoti mūsų visiems vertėjams.